Uh, good afternoon, dear ladies and dear... Sveiki, ponios ir ponai. Naujoji energetikos, naujas energetikos rinkos modelis, viešasis svarstymas, kaip sukurti laipsniškai energetikos sąjungą. Naujasis rinkos modelis yra labai svarbi tema, pirmiausiai todėl, kad Mūsų rinka buvo kuriama prieš 20, 30 ar net 40 metų. Buvo tuo metu siekiama užsitikrinti tiekimą iš branduolinių, iš anglimi varomų elektrinių energetikos ir per pastarosius 20-30 metų mes vis keitėme e, mūsų energetikos išteklius ir elektros gamyba pirmiausiai keitėsi. E, tai iš dalies galima sėti ir su dujų, apsirūpinimu dujomis, dujų tiekimu. E, dabar keičianti situaciją reikia naujo rinkos modelio. Mes kūrėme, kaip žinia, vidaus rinką energetikos srityje, tai nepaprastai svarbu energetikos sąjungai. Pernai Liepos mėnesį Europos komisija pradėjo viešasias konsultacijas dėl naujo e, energetikos rinkos modelio, siekiant peržiūrėti e, teisės aktus energetikos rinką reglamentuojančius pirmiausiai elektros rinką. E, kadangi šioje srityje turime daugiausiai problemų. Perdavimo kodeksai didmeninę e, rinką. Ne viską lengva yra išspręsti ir e, nutarta buvo, kad mes rengsime tuo pačiu klausimu pranešimą ir kalbėsime apie mm, savo galimą indėlį. Mūsų pranešėjas yra Werneris Langė. Jis e, E, siūlys komisijai tam tikrus sprendimus savo pranešime. O šiandien sustikome tam, kad mūsų komiteto nariai galėtų pasikalbėti su ekspertais. Prieš teikiant e, pranešimą 24 dieną. Mes dirbsime e, dviem etapais. Po kiekvieno etapo bus surinkta klausimų atsakymų sesija. Ekspertams skiriama daugiausiai po 10 minučių pasisakyti. Ir paprašyčiau narių apsiriboti dviemis, trimis minutėmis kalbant. Pasižiūrėsime, kaip mums seksis tvarkytis su laiku. Reikėtų pagalvoti, kaip palikti pakankamai laiko ir uh, svečiams atsakyti į klausimus. Norėčiau pradėti nuo pranešėjo, ponas Langenas. Prašom, ponė Langenai, pradėkite diskusiją, išsakykite savo pastabą, savo požiūrį į visą šią problemą. Prašom. E, Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Visų pirma, ačiū už tai, kad surengėte šios viešuosius klausimus. Labai svarbu, kad mes parengtumėm tinkamą e, nuomonę ir išgirstumėm taip pat ir ekspertų pasisakymus. Labai svarbu, kad galėtumėm su ekspertais ir padiskutuoti. Aš tikrai labai dėkoju mūsų svečiams už tai, kad šiandien pas mus atvyko. Pirmas komisijos komunikatas yra senokas. Jis buvo pateiktas 2015 m. Liepos 15 d. Ir aš taip pat rengiau pranešimą šią temą. Jis e, jau buvo pateiktas prieš porą savaičių visomis kalbomis ir tame pranešime yra orientuojamasi į komisijos pasiūlymus. E, yra paminėti keli svarbiausia aspektai. Norėčiau, kad ir ekspertai apie tai e, išsakytų savo preliminarias pastabas. Vis dėlto, rengiant pirmą e, e, pranešimą, pirmą nuomonę, nebuvo įmanoma viską įtraukti, nes apimtis buvo ribota. Na, po šio klausimo e, prasidės pakeitimų pateikimo terminas, kitą savaitę bus galima teikti pakeitimus, o po Velykų atostogų kartu su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais dalyvaujant ir ITRE komiteto atsakingiams nariams, svarsysime tos pakeitimus. Taigi, e, naujas energijos rinkos modelis yra toks tikslas, kuris jau 20 metų siekiamas ES. Prisimenu 10-10-metį e, elektros energijos sektorijos, paskurdųjų sektorija buvo imtasi atsiejimo. Na ir e, dabar dabartinio modelio tikslas yra dar ambicingesnis ir komisija savo komunikate nurodė, kad reikėtų sukurti ES energijos, elektros energijos vidaus rinką. Taip pat reikėtų E, teikti paskatas apsirūpinimui energiją, taip pat užtikrinti regioninį bendradarbiavimą, vykdant energijos politiką, ypač investuojant į naujus įrenginius, taip pat ir jungtis, taip pat būtina integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius į ES energijos vidaus rinką. Atsinaujinanti energija šiame kontekste e, nusipelno tikrai didžiulio vaidmens. Kalbant apie dabartinės e, energijos rinkas, tai e, jos labai priklauso nuo nacionalinių valstybių narių sprendimų. Pačios valstybės narės nusprendžia, kokį energetikos mišinį naudoti. Na ir aš manau, kad čia vis dėlto reikėtų vadovautis europiniu požiūriu, kaip jau rodo ankstesnės diskusijos Europos parlamente, Europos parlamentas irgi yra suinteresuotas skatinti europinį požiūrį, kurį pasiūlė Europos komisija, bet be abejo reikia atsižvelgti nacionalinius energijos šaltinius. Taigi nebus e, kažkokių tai rekomendacijų visiškai nebesinaudoti kažkokiais energijos šaltiniais, kaip kad pavyzdžiui, pavyzdžiui anglimi ar brandolinė energija, ne to nebus, taip pat nebus teikiama pirmenybė tam tikroms energijos formoms, bet vis tiek, ko gero, daugiau dėmesio reikėtų skirti atsinaunančiai energijai, taip pat ir e, nacionaliniams pajėgumų mechanizmams. Nebent jie kliudytų formuoti e, vidaus rinką. Taip pat reikia konstatuoti, kad per pastaruosius metus yra pastebima tendencija, jog valstybės narės e, e, vis dažniau naudoja pajėgumo mechanizmus, taip jau yra 7 iš 28 valstybių narių. Ir kalbant e, apie tuos pajėgumo mechanizmus, vis dėlto, ko gero, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, jie iškraipo rinką. Mes manome, kad reikėtų užtikrinti patikimesnį apsirūpinimą energiją ir, jei tik įmanoma, E, reikėtų vengti valstybinio įsikišimo. Šiaip ar taip e, jau sunku e, teikti valstybinės subsidijas. Šioje srityje prisimenu, kad komisija pradėjo procedūras prieš Prancūziją. Jūs žinote, koks yra komisijos pasiūlymas. Europos parlamentas apie viską atvirai diskutuoja. Galų gale pramonės komitete reikės pateikti rekomendacijas plenariniai sesijai ir mums reikės kažkaip susitarti, rasti bendras linijas. Na ir tai yra tikrai iššūkis Europos parlamentui. Dar e, paminėsiu keletą dalykų, tai yra reguliuojamos kainos, ar jas galima panaikinti, ar e, e, kaip reikėtų bendradarbiauti su perdavimo tinklo operatoriais, kaip galima būtų atskirti e, atsinaunančių energijos šaltinių naudojimų skatinimą nuo valstybinių subsidijų. Taip pat reikia kalbėti apie paskirstimo tinklų operatorius, e, e, nusavybės teisų atsiejimą. Komisija dėl to jau yra pateikusi savo pasiūlymą. Tai yra esminiai dalykai. Tuo ir baigsiu savo žanginį pasisakymą. Kalbėjau vieną minutę ilgiau negu kad buvo man skirta. Uh, Ačiū visiems uždėmesi. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Uh... Ačiū pranešėjui. Ačiū už Jūsų žanginės pastabas, aišku, vėliau vyks diskusija. Ir dabar pristatysiu mūsų svečius. Pirmasis e, svečias, na, žinote, puikiausiai, kad e, mūsų vidinė energijos rinka sukurta vartotojams, pramoniai, mūsų ekonomikai Bet e, be elektros gamintojų ir be e, elektros prekybos platformų nieko nepavyks padaryti. Taigi ir šiems dalyviams yra sukurta e, energijos rinka. Taigi galiausiai viskas yra mūsų piliečiams, vartotojams. Pirmasis mūsų svečias e, pasisakysinti šiandien yra Juan Jose Alba Rijos Electric Markets komiteto pirmininkas, elektros rinkos komiteto pirmininkas. Jis dirba europinių lygių, o savo šalyje, Ispanijoje, yra reglamentavimo reikalų vadovas Endesa kompanijoje. Taigi kalbame apie energijos rinką. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentui ir ITRE komitetui už tai, kad pakvietė mus dalyvauti šiuose klausimuose. Pirmiausia, galbūt pradėkime nuo vartotojų sąskaitų. Galiausiai mm, tai yra pati pats pagrindinis elementas visų mūsų diskusijų. Ir matote priešai save grafiką, kaip atrodo vidutinė Europos namų ūkių sąskaita ir kaip tos sąskaitos keitėsi 8-14 metų laikotarpėje. Sąskaita atsispindi kainos už tris dalykus. Mūsų vartotojai visi moka pirmiausia už pačią elektrą Čia nurodyta mėlyna linija elektros tiekimo kaina. Toliau tinklo kaina, paskirstimo tinklai, kuriais elektra ateina į mūsų namus. Ir galiausiai mokesčiai ir su politikos kryptimi susijusios sąnaudos. Tai yra dažniausiai netiesiogiai susijęs su elektros tiekimu dalykai. Ir čia matome informaciją apie laikotarpį tarp 8 ir 14 metų ir matome, kad elektros tiekimo kaina nukrito 7 procentais, tinklo kaina išaugo 18 procentų, o trečiasis komponentas mokesčiai ir politika išaugo 47 procentais. Tai reiškia, kad dabar vidutiniškai mm, daugiau nei trešdalis 36 procentai visų e, sąskaitų yra susijęs su mokesčiais ir politikos, e, politiniais sprendimais. Kai kuriuose šalise tas rodiklis yra dar didesnis. Ispanijoje ir Danijoje apie 50 procentų, Vokietijoje taip pat e, yra didesni skaičiai, taigi kai kuriuose valstybėse narėse padėtis dar blogesnė. Ką tai reiškia? Mm, tai reiškia, kad e, tas mokesčių ir politikos e, komponentas, kuris taip sparčiai auga, reiškia, kad elektra dirbtinai branksta. Ir tai yra problema, todėl kad elektrifikacija yra būdas e, mažinti anglies naudojimą ekonomikoje. Ir jeigu mes norime atsisakyti anglies energijos srityje, tai reikia naudoti daugiau elektros negu dabar ir turime pakeisti uh, naftą, dujas, anglį, elektrą ir namų ūkiuose, ir pramonės, pramonėje, ir transporte. Ir turime užtikrinti, kad mūsų elektros gamyba naudoja mažai anglies. Taigi, jeigu elektra brangesnė, tai piliečiai rinksis uh, iškastinį kūrą šildyti namams ir tai tvarumo požiūriu tikrai nėra prasminga. Arba e, jie naudos benziną, benzinų varomus automobilius, o ne elektrinius, pavyzdžiui. Taigi mokesčiai ir politika lemia, kad elektra brangsta dirbtinai e, ir matome, kad vartotojų sąnaudos didėja tos sąnaudos, kurių jų niekaip negali sumažinti ir tos e, sąnaudos nesusijusios su rinkos sviravimais. Jeigu pažiūrėsime į padėtį Europos šalyse, tos politikos kaina um, yra susijusi su parma teikiama atsinaujinantiems energijos šaltiniams, nors e, tikslai susijęs su atsinaujinančiais ištekliais yra apibūdinti kaip mūsų suvartojamos energijos procentinė dalis, bet tiesa yra tokia, kad um, vis, didžioji dalis sąnaudų susijusių su e, atsinaujinančių išteklių skatinimu sumoka vartotojai. Ir tai yra vienas iš tų veiksnių, kuris lemia elektros brangimą. Taigi, kokia pirmoji pamoka, jeigu mes žinome, kad atsinaujančių šaltinių plėtojimo kaina yra didelė, jeigu žinome, kad mažai anglies naudojančioje ekonomikoje ateityje bus naudojama daug atsinaujinančių šaltinių, daugiau negu dabar, žymiai daugiau negu dabar. Tai mes turime užtikrinti, kad tie atsinaujinantis šaltiniai būtų tinkamai valdomi ir konkurencingi. Ir tai reiškia, kad reikia integruoti atsinaujinančių šaltinius į rinką sustiprinti apivartinių taršos leidimų sistemą ir pasiūsti aišku CO2 kainos signalą, kuris leis skatinti toliau atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Ir reikia tokių atsinaujinančių šaltinių sistemų, kurios būtų pagrestos rinka, veiksmingos ir garantuotų konkurencingos atsinaujinančios energijos gamybą. Antras elementas e, šioje ankstesnėje skaidrėje yra tinklo sąnaudos. Jos išaugo 18 procentų, atsižvelgianti tai, kaip mūsų ekonomika ir visuomenė augo pastaraisiais metais. Mm, tai tinklo sąnaudos pakankamai stabilios, galima sakyti. Tai yra um, savaime suprantama, ar tai yra lengvai paaiškinta, nes iš tikrųjų um, yra stengiamasi kontroliuoti tinklo sąnaudas. Uh, palaikyti stabilę kainą, bet jeigu mes norim integruoti atsinaujinančius e, šaltinius, jeigu norime, kad vartotojai reaguotų į rinkos e, signalus, jeigu norime tvarios e, energetikos sistemos, tai reikia tokių tinklų, kurie yra labiau automatizuoti ir labiau išmanus negu dabar, o tai reikalauja investicijų ir inovacijų. O daugelį Europos šalių tinklo reglamentavimo sistemos nėra pakankamos, nėra pakankamai paskatų inovacijoms ir automatizavimui. Ir nėra pakankamai paskatų tokiai transformacijai, kurios reikėtų perdavimo e, tinklams, kad būtų galima galiausiai integruoti atsinaujinančius šaltinius. Toliau elektros tiekimo kaina. Čia kalbame apie didmenos kainą. Vokietijoje tarp 9 ir 16 metų didmeninė kaina nuolat krito ir dabar yra kainų tokie lygiai, kurie yra apie 20 ar 25 eurus už megavatą. Tai yra labai žemos kainos, neskatina investicijų, jos neskatina veiksmingų investavimo sprendimų ir nesiunčia reikiamų signalų susijusių su sistemos vystimu. Praktiškai nėra paskatų skatinti jokios kartos technologijai. Tokiame kainų lygyje niekas negali būti kūriama. Galbūt sakysite, kad yra e, pertekliniai pajėgumai, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Bet iš tikrųjų, nors e, turime daug energijos savo sistemoje, mums reikia gamybos pajėgumų, mm, jie turi būti, kai saulė nešviečia, kai nepučia vėjas. Ir tam reikia palaikyti pajėgumus, bet dabartiniai kainų lygiai tų pajėgumų išlaikyti neleidžia. Vienas iš būtinų elementų e, užtikrinti, kad būtų palaikomi reikiami mm, e, pajėgumai Reiškia turėti tinkamai veikiančią didmeninę rinką. O tai reiškia, kad e, kainos turi reaguoti į paklausą ir pasiūlą. Jos turi aukti arba kristi. Tai yra esminiai elementai bet kurios e, rinkos sistemos. Problema dabar yra ta, kad nėra dabar tokių kainos e, reakcijų. Ir kainos ten gali pasiekti tokio lygio, kokį turėtų pasiekti. Hmm, taigi mes galvojame, kokios kainos turi būti esant stygiui. Mes susidurime dabar su ta rizika, kad pritrūks e, tiekimo pajėgumų. Visi žinome, kad kainų apribojimai turėtų būti panaikinti, bet kainų ribų panaikinimas galiausiai nėra pagrindinė problema, nes tos viršutinės ribos labai retai pasiekiamas. E, Iš tikrųjų yra skiriama daug e, subsidijų energijos gamybai ir tos subsidijos, aišku, neleidžia pasiekti kainoms tokio lygio, kokios jos turėtų būti esant stygiui. Taigi stygiaus kainos, netgi jeigu jų reikia, kartais jos neskatina investicijų ir aš uh, Mm, manau, kad tikrai bus sunku rasti tokių kompanijų, tokių investuotojų, kurios norės investuoti į kažkokias technologijas remiantis tik tai stygiaus kainams. Taigi, energijos rinka e, turi turėti tris elementus. Pirmiausia, energija. Taip pat rinkoje turi būti tinkamas lankstumas, e, turi būti reaguojama į pasiūlą ir paklausą. Ir kai reikia, mums reikia e, tokių pajėgumų e, rinkoje, kurie e, padėtų mums siūsti teisingus signalus investuotojams. Ir visi tie trys elementai turi būti mm, sujungti, jie turi veikti pagal bendrus principus ir jie turi veikti tarp valstybinių lygmenių svarbus regioninis aspektas. Mes manome, kad e, regioninis, regioniniai tyrimai yra būtini, e, siekiant išsiaiškinti, ar rinka tinkamai veikia atitinkamose vietovėse. Mes turime vykdyti tokius vertinimus regioniniu lygmeniu. Turi būti įvertinama reali rinkos padėtis ir turi būti atsižvelgiama į visas suinteresuotasias šalis, ne vien tas institucijas, kurios paprastai atlieka tokias, tokius tyrimus. Toliau sistemos veikimas. Sistemos veikimas taip pat turi būti koordinuojamas ir integruotas regioniniu lygmeniu. Na ir kalbant apie pajėgumų, pajėgumus rinkus, e, rinkoje. Pajėgumų rinka yra tarsi draudimas. kuris leidžia užtikrinti tokį kainų lygį, kuris būtų palankus um, sistemai. Bet visa tai neturi neigiamai paveikti mūsų vartotojų sąskaitų. Ačiū. Antras e, mūsų kalbėtojas, e, Europos atsinaujinančios energijos federacija, federacijos direktorė, e, ponia Fukė. Ji atstovauja Becker Wittner e, Belt e, įmonės Briuselio biurui. Tai ir e, jie atstovauja nacionalinėms energetikos atsinaujinančios asociacijoms, valstybių narių ir vienai konkrečiai įmoniai. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, ponas pirmininkė, ačiū Gerbiamas Buzikai, dėkuoju ponui Langenui. E, Ponės ir ponai, man labai malonu kalbėti su jumis. Kalbu RF vardu, tai yra Nacionalinių federacijų asociacija e, nepriklausomų energetikos gamintojų iš atsinaujančių šaltinių. Mums labai malonu pristatyti, dalyvauti dabar ir per ateinančius mėnesius E, e, įgyventinant naujus komisijos uždavinius, ieškant e, galimybių integruotą energetikos rinką sukurti Europoje ir pakeisti energetikos sistemą, perinant prie atsinaujinančių šaltinių valstybėse narėse visose. Aš E, norėčiau pristatyti istorinį požiūrį, gal jis nėra labai platus, bet mes norime matyti visas e, elektros sistemas. Vokietijoje e, atitinkamas Okio institutas yra atlikęs analizę ir matome dabar skaidrę, kurioje iš kurios aiškėja, kad Vokietijos sistemoje vis daugiau atsiranda atsinaunančių energijos išteklių, taip pat ir tą galima pasakyti apie Europinę sistemą. Mes turime e, savo tvarkaraštį, e, tam tikrą projektą apie tai, kas turi būti padaryta. Manau, kad panas Lankinas taip pat įneš svarų indėlį diskusiją ir kad jūs taip pat imsitės šio rimto uždavinės, iš, e, uždavinio, uždavinio. Dabar pasižiūrėkime, kaip viskas yra. E, Atsinaujantis šaltiniai yra vienas iš svarbiausių elementų ir tikriausiai mes turime pasaulio mastu gal plačiausią sistemą, kuris skatina atsinaujančius šaltinius. Pirmiausiai parlamento dėka mes užsitikrinome tokią pažangą ir dabar uždarėme tarsi toną visai pramoniai. Galima pasižiūrėti, kas e, jau padaryta ir kokius komponentus reikėtų pasižiūrėti, galvojant apie naują modelį energetikos rinkoje. E, daug vienas iš dalykų, kuris yra kitoks yra tai, kad mums e, reikia visiškai e, gerai veikiančios dienos rinkos ir subalansuojančios e, rinkos. Mes taip pat turime struktūriškai dirbti taip, kad priimtų visuomenė visose šalyse mūsų veiksmus kad, pavyzdžiui, mes perėtume nuo senų pajėgumų, nuo brandolinės, na, e, anglimi gristos elektros, pereiti prie atsinaujinančių šaltinių. Mes galvojame, kad šalis neturėtų būti paliktos likimo valiai ir būtų puiku, jeigu parlamentas galėtų pasiūlyti ką nors panašaus į anglių ir plieno bendryje. Reikėtų galvoti apie pertvarkymą, restruktūrizavimą valstybėse narėse. Kai aš buvau jauna, dirbau Hamburgė. Tuomet e, laivų statybos pramonė buvo e, krizė Lenkijoje, Baltijos pakrantėse panašiai e, buvo dėlė krizė, per kurį laiką viskas buvo išspręsta. Ir dabar mes turime galvoti, kaip keisti struktūrą, kad atsikratytume perteklinių pajėgumų, pirmiausia susijusių su e, senoviniais pajėgumais. Dėl to mums dabar kyla e, problemų dėl kainų, dėl nenoro investuoti į naujus pajėgumus. Toliau kitas dalykas, aš dažnai girdžiu žmonės sakant, kad atėjo laikas e, jau palikti savarankiškai veikti atsinaujinančius šaltinius, nebereikia mums uh, E, prioritetų akcentuoti, ar užtikrinti prioritetinę prieigą prie sistemų elektrai pagamintai iš atsinaujinančių šaltinių. Manau, kad tai būtų didelė klaida. Būtų klaida taip veikti, nes 2009 metais e, e, 208 e, direktyva sukūrė stabilumą aiškumą daugelie valstybių narių. Dabar turime e, saistančius tikslus ir apgailestaujame, kad nacionalinių lygmenių po 20 metų nenumatyta jokių ke, e, kitų tikslų. Galbūt parlamentas ras čia būdą, kaip šią problemą išspręsti. Taigi mes dabar turime gerai planuoti, tikslus turėti, prognozes, turėti įvairias e, priemonės, pavyzdžiui, m, dėl prieigos prie tinklų e, ir panašių dalykų. Kitas dalykas, reikia e, derinti veiksmus su vidaus rinkos energetikos srityje direktyva. Tai yra taip pat kai kurie dalykai apibriežti atsinaujančių energetikos išteklių direktyvoje. Tai nėra kažkokia paprasčiausia užgaita, bet ministrų taryba ir Europos parlamentas labai gerai įsigilino, išanalizavo situaciją ir siekia e, įdėkti atsinaujinančius išteklius į nacionalinius tinklus, bet tam reikia garantijų dėl jungčių. E, reikia garantijų, kad atsinaujinantys šaltiniai bus prijungti prie tinklų ir e, taip pat, kad bus galima perduoti į rinką toliau energetikos išteklius, elektrą konkrečiai tai įrašyta direktyvoje ir mes matėme rinkos iškraipimus daugelį šalių, nes struktūros buvo labai monopolizuotos. Taip pat matome, kad e, tie e, naujai atėję veikėjai rinka susidūrė su senais pajėgumais apie maždaug prieš dešimtmetį ir kad jie turėjo e, spręsti savo problemas bendraudami su oligopolinėmis struktūromis. E, Ir tokiuose šalise kaip Vokietija mes nebūtume pasiekę nieko, jeigu nebūtume užsibrėžę prioritetų. E, pirmasis e, įstatymas Vokietija buvo priimtas prieš 2000 metus. Buvo kalbama apie integravimą atsinaujančių šaltinių į egzistavusi elektros tinklą. 6,2 procentai O 2000 metais, 14 e, jau daug didesnis, iki dviženklių skaičių e, tas rodiklis turi išaukti ir kai kuriuose šalyse, ne tik Vokietijoje, jau yra pasiekta e, nemažai, kai kuriuose žemėse tiesa Vokietijoje yra tam tikrų problemų, bet mes galime galvoti apie pusiausvyrą, apie tai, kad mes turėtume uh, nenukrypti nuo prioritetų, prioritetinių ašių, nes jeigu taip darysime, tai negalėsime iki 50 metų beveik visiškai atsisakyti CO2 emisijų. Tai prieštaraus tam, ką mes esame e, prisėmę kaip įsipareigojimus Paryžiuje. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų labai atsargiai e, žengti tolesnius žingsnius. Taip, mes tikimės, kad nacionalinės paramos sistemos atsinaujinėms šaltiniams išliks. Taip pat mes tikimės pamatyti daugiau regionio bendradarbiavimo. Toks yra natūralus požiūris. Aš kaip teisininkė galiu pasakyti, kad dirbu uh, Vokietijos vyriausybėje ir susitarimai dėl bendradarbiavimo su kaimynais, dėl e, aukcijonų ir panašių dalykų vyksta ir tai yra tarsi revoliucija Europoje, mes neturėtume to sustabdyti, turėtume rasti gerą būdą e, dirbti, kas iš tikrųjų labai sudėtinga. E, kaip spręsti problemas tose šalyse, kurios atsilieka, kurios galvoja, kad neturi ekonominių gebėjimų dėl, tai gali būti ir dėl spaudimo iš trojkos pusės, dėl to nėra pakankamai paramos atsinaujinantiems šaltiniams. Mums atrodo, kad yra liūdna istorija, nes to šalis neplėtojo savo pajėgumų, jos neperina prie tvarių e, išteklių, energetikos šaltinių, nesukuria tvarių užimtumo galimybių. Ir jeigu ir toliau tai bus, e, daugelį metų dar juos stagnuos. E, kai kurios šalis pokyčius, e, kaip Bulgarija ir Ispanija, diegia atgalinę datą tam tikrus ir tai yra tarsi nuodas investicijoms. Ir dabar aš norėčiau pasakyti, kad mes norėtų, turėtume pasižiūrėti į tai, kas vyksta rinkoje atsinaujinančių išteklių srityje. Mes turime pripažinti, kad ši rinka nėra ideali, ją iškraipo pernelyg dideli seni pajėgumai subsidijos ehm, seniems pajėgumams, e, pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje, bet mes e, turime galvoti apie naują sistemą, reikia e, žiūrėti, ką daryti su piko e, sumažinimu, mums reikia daugiau lankstumo ir mes turime dirbti su vartotojais. Aš jau pernelyg išsiplėčiau, tik pasakysiu, kad turime nepernelyg brangiai rinktis nepernelyg brangius sprendimus Reikia galvoti apie e, fotovoltinį e, įrangą e, jūrose, taip pat kaupimo gebėjimus stiprinti, saugojimo gebėjimus, sezoninius paėgumus kurti. Mes turime siekti tvarumo ir dabar jau baigsiu ir dėkuoju visiems uždėmesi. Thank you, thank you. Labai ačiū. Na, o dabar pereikime prie trečiojo mūsų kalbėtojo, tai yra daktaras Tobijas Paulin. E, jis e, dirba Europos energijos mainų e, įmonėje European Energy Exchange IG, yra vyriausias, jos yra vadovas, Kiek žinau, jūs e, e, prekiaujate ne tik energiją, bet ir apivartiniais taršos leidimais. Dirbate tam tikroje prekybos platformoje. Taigi prašom, e, daktarė Pauliun, žodis jums. Ačiū pirmininkė už šį kvietimą, ačiū ir ponui Werner už tai, kad parengė tokį pranešimą. Mano nuomonės yra tikrai labai išsamus. Aš šiandien aš norėčiau pasidalinti su jumis e, mintimis apie tai, ką apie tai mano e, European Energy Exchange platforma. Mes prekiaujame apivartiniais taršos leidimais, o taip pat ir kai kuriomis, taip pat kai kuriomis žaliavomis, daugiausia elektros energija. Mes esame ne vien tik tais privati įmonė, veikianti rinkoje, bet esame tarsi ir privati įstaiga ir mes labai rimtai vertiname prisimtus įsipareigojimus. Tarp kitko mes siekiame skaidrumo, taip pat e, teikiame informaciją apie kainas ne vien tik tais rinkos dalyviams, bet ir plačiai visuomeniai ir taip pat mes skatiname rinkų konkurencingumą ir likvidumą. Mes veikiame e, e, tiek IPEX spot, tai yra trumpalaikė priekyba e, ir taip pat mes prekiaujame ir ilgalaikėse rinkose, ten galima prekiauti sutartimi sudarytoms kelioms savaitėms, mėnesiams, netgi šešeriems metams į ateitį. Visą tai sakau todėl, kad žvelgiant į rinkos duomenis. Akivaizdu, kad šiandien e, rinka, rinka egzistuoja. E, e, iš viso 2015 metais priekybos išvestiniais produktais apimtis sudarė 100 milijonų eurų, taigi tai turėjo įtakos rinkos dalyviams tiek trumpalaikėje perspektyvoje, tiek valdant e, e, paklausą ar pasiūlą, bet taip pat e, ir kalba apie ilgalaikę perspektyvą bei investicijas. Ponas Lengen tikrai pasuko teisinga linkme, rengdamas savo pranešimą apie naują energijos rinkos modelį. Vis pirma, svarbu, kad e, politikai tai kiek mažiau kištusi, kiek manoma mažiau kištusi turiuomenį tiek ir e, E, e, turiuomenį tiek trumpalaikę priekybą, tiek ir ilgalaikės perspektyvas. Taip pat būtina sustiprinti regioninį bendradarbiavimą, e, taip pat ir susijęti tinklus. Tai yra būtina norint sukurti integruotą vidaus rinką. Mes taip pat pabrėžiame, kad didžiulis dėmesys turėtų būti skirtas RES, tai yra atsinaunančių energijos šaltinių paramos sistemams. Na, o dabar Pereisiu prie reikalavimų, kurie yra būtini norint kurti naują energijos rinkos modelį. E, visų pirma, e, kainodara. E, esant energijos stygiui, visi rinkos dalyviai E, e, ištisą parą e, visomis dienomis turi tokias kainas matyti tam, kad jie galėtų pardavinėti energiją ir atitinkamai koreguoti gamybos apimtis. Kalbant apie trumpalaikės rinkas, tai ten kainų didėjimas neturi galų gale tokio poveikio vartotojų mokamoms galtiniams kainams. Čia daug kas priklauso e, nuo e, veiklos e, persidraudimo. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, pavyzdžiui, keletą metų. Kuo labiau kaina kyla, tuo stipresnis signalas yra siunčiamas apie rinkos sviravimus Na ir mūsų e, e, platforma X yra jau sukūrusi tam tikrų e, instrumentų, kurių pagalba galima perkonvertuoti trumpalaikius kainų pakilimus į ilgalaikės tendencijas. Tai atitinkamai įtakoja uh, E, ilgalaikio kontraktų pardavimą arba būsimų priekybos sandorių pardavimą. Aš pritariu tam, kas e, buvo pasakyta anksčiau. E, yra neįmanoma perkant kažko, kažkokią naują jėgainę numatyti, kada kaina labiausiai padidės. Bet uh, E, orientuojantis trumpalaikius e, kainos pakilimus, e, galima prognozuoti ilgalaikės pajamas. Taigi yra tam tikrų instrumentų. Ir manau, kad į tai taip pat reikėtų atsižvelgti ir formuojant naują energijos rinkos modelį, didesnį dėmesį skiriant ir atsinaunančiai energijai. Taigi aš norėčiau, kad E, ir jūsų komitetas atsižvelgtų e, į e, tokią informaciją apie kainų pokyčius rinkoje, nes tai turi poveikio ir ilgalaikiams investicijams. Taip pat nemanome, kad reikia papildomų pajėgumų mechanizmų šalia tų, kurie jau egzistuoja šiandien. Kaip jau minėjau, atsinaujančios energijos paramos sistemas – Taip, atsinaujančios e, energijos priemonės turėtų būti integruotos į rinką. Jau yra e, e, tam tikrų priemonių, aš jau minėjau vadinamosius cap futures, taip pat yra ir agreguojančių priemonių tam, kad būtų galima į rinką leisti patekti ir naujoms technologijoms. Taip pat yra reikalingas ir tam tikras lankstumas. Taip pat reikėtų nepamiršti, kalbant apie atsinaujančios energijos šaltinius ir pasiūlos bei paklausos rinkoje. Mūsų nuomonė pranešime galbūt trūksta e, e, didelių e, tarp valstybinių zonų E, pasiūlymams teikti. Kalbant apie mažas regionės rinkas, tai niekada nebus perspektyvu. Reikia skatinti didesnį likvidumą. Jo reikia daugiau negu kad per pastarosius 15-20 metų ir dėl to būtina kurti didelės rinkas. Toliau tinklo plėtimas, tai irgi yra esminis elementas Bet e, nepakanka vien tik tais tinklo plėtimo, e, tai yra lėtas procesas, reikia rasti ir e, kitų priemonių, norint integruoti, su, užtikrinti Europos vidaus rinkos integraciją. Toliau patikimas apsirūpinimas energija. Apibrieštis, kas tai yra. E, europinių lygmenių galima rasti žymiai pigesnių sprendimų užsitikrinant patikimą apsirūpinimą energiją, negu kad e, jeigu tai darytų atskirai atskiros valstybės narės. Jau imtasi iniciatyvų tam, kad valstybės narės glaudžiau bendradarbiautų. Mes tokiamis iniciatyvomis džiaugiamės, manome, kad reikėtų dar daugiau regioninio veiksmų koordinavimo. Uh, bet taip pat svarbu ir neviršyti reikalingų pajėgumų. Kalbant apie elektros energijos rinką, tai jau dabar daug, vyksta daug tarp valstybinių sandorių dėl elektros energijos pirkimo ar pardavimo. Ir e, šiuo metu pajėgumų netrūksta, jeigu mes viską vertiname, aišku, europinių lygmenių. būtų gerai, jeigu būtų atsižvelgta į tokius pasiūlymus ir rekomendacijas rengiant pranešimą. Nemanau, kad reikia kažkokių tai naujų taisyklių dėl ilgalaikių sandorių. Rinka jau veikia e, ir rinkoje yra e, tiek daug dalyvių, kiek niekada anksčiau. Mūsų rinkoje, vien tik mūsų rinkoje veikia apie 400 rinkos dalyvių. Na, ne visi jie e, aktyviai e, dalyvauja sandoriuose, bet konkurencija vis didėja ir mes norėtumėm e, jūs paraginti pasitikėti tais kainų signalais, kurie jau šiandien pastebimi, tiek kalbant apie trumpalaikę rinką, tiek ir apie ilgalaikius sandorius. Ačiū. For... Ačiū Jums už pasisakymą. Tikrai buvo labai įdomu. Išgirdome tris kalbėtojus. Visiems labai ačiū. Dabar klausimų atsakymų sesija, o paskui tęsime svečių pasisakymus. Mūsų pranešėjas ponas Langė, prašom. Ačiū. Aš norėčiau kiekvienam svečiu pateikti paklausimą. Visų pirma, kreipiuosi į daktarą Albarijos. Jis sakė, jeigu būtų sumažintos mokesnės ir politinės priemonės, tai tuomet būtų galima užtikrinti vartotojai palankesnę galutinę kainą. Išvardinėjote daug įvairių aspektų ir sakėte, kad jūsų nuomonė būtų geriausia kalbėti ne vien tik tais apie elektros energijos rinką, bet ir apie e, tam tikrus pajėgumus Bet ar čia nėra prieštaros? Viena vertus mes e, norime e, e, integruoti atsinaujančius energijos šaltinius, tačiau antra vertus norime, kad išliktų ir tradicinės jėgainės. Toliau antras klausimas poniai Fukė. Gal ne viską gerai išgirdau, bet jūs kalbėjote apie energijos saugojimą, bet kaip už tai turėtų būti uh, atsilyginama, kokią atlygį reikėtų už tai numatyti. Na ir galiausiai kreipiuosi į daktarą Paulin. Dėl kasdieninės priekybos. Jūs kalbėjote apie ilgalaikę priekybą, ilgalaikius sandorius, bet kaip vyksta priekyba realiuoju laiku? Koks gali būti maksimalus atotrukis laiko prasme tarp paklausos ir pasiūlos. Madam Kumpulanačiai. Pone Kumpulanačiai. Ačiū visiems už įdomius pasisakymus. Dėja, šešėlinis pranešėjas atsakingas e, už šį klausimą negali dalyvauti ir. Ir Aš e, galbūt jo vardu bandysiu pasisakyti, mes frakcijoje daug dirbam su šio klausimu. Ačiū pranešėjai už gerą darbo pagrindą. Mes turime kai kurių pasiūlymų. Aišku, yra tokių labai aktualių klausimų Žinome, kad e, energijos e, bendrovės turi vairių prašymų. Pirmiausia, prašo jų neapmokestinti, tada prašo papildomų lėšų. Kokie bus mūsų sprendimai? Yra maksimalios kainos e, ribos, kalbame apie atsinaujinančių šaltinių įtraukimą Ar pajėgumų mechanizmas padės viską išspręsti? Mes turime viską vertinti realiai. Ir galiausiai, ką be pasirinktume, e, turi būti taikomas mechanizmas, kuris bus atviras visiems e, ir padės siekti energijos veiksmingo e, naudojimo ir atsinaujinančių šaltinių tikslų. Mes kalbame apie elektros rinkos modelį ar apie energijos e, rinkos modelį. Tai ne visai tas pats. Jeigu žiūrėtume į Vokietijos energijos perdavimo e, modelį, tai jis yra sudėtingas. Ten ir biomasė, ir daug įvairių elementų. Elektros rinka būtų kažkas kito. Ir dar, ar visi klausimai turi būti sprendžiami europiniu lygmeniu? Dabar matome, kad Vokietija bando eksportuoti energiją į tas vietas, kur energijos reikia. Aš esu pati iš tokio regiono, kuris tarsi gyva laboratorija. Mes turim labai e, sudėtingą ir įvairų e, rinkos modelį, yra ir subsidijų ir taip toliau, bet jis e, kol kas sėkmingai veikia. Ir paskutiniam kalbėtojui, galbūt iš tikrųjų Mm, būtų gerai atsisakyti subsidijų, bet tai idealistinis požiūris. Gal e, negalim taip vertinti kaip juoda ar balta. Tik tai galbūt e, neįmanoma atsisakyti visų subsidijų, galbūt e, kažkokios subsidijos gali būti protingai naudojamas, jeigu mm, to reikia. Ir galbūt jas galime pasitelkti ir tvariems modeliams. Ačiū. Ačiū, panas Telička. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji, ačiū visiems už pasisakymus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Langin už pranešimo projektą. Jis tikrai geras pagrindas, mano nuomonė. Šiandien mes kalbam apie energijos ar elektros rinką. Ir matome, kad padėtis sudėtinga. Jeigu aš būčiau bendrovės vadovas. Šiandien tai neturėčiau jokių priežasčių, jokių paskatų investuoti. Mes, e, jeigu nubrėžtume tokią schemą, grafiką, e, tai vargu ar rastume tokį pošakį ūkio, kuriame būtų ekonomiškai apsimokėtų investuoti. Taigi metas kažką keisti ir aš matau, kad šis pranešimas yra tokia galimybė pradėti kalbėti apie naują e, elektros rinkos modelį. Aš nenoriu labai detaliai kalbėti, ko gero bus tikrai teigiama konkrečių pakeitimų pranešimo projektui ir aš manau, kad vertėtų kai kurios um, elementus pranešime labiau akcentuoti. Bet galbūt pasinaudosiu tuo, kad um, lankosi svečiai šiandien ir užduosiu keletą klausimų. Ponas Albarijos, jūs um, kalbėjote apie zonas, jeigu neklystu. apie konkursų zonas. Galbūt galėtumėte apie tai pakalbėti daugiau. Taip pat kalbėjote apie pajėgumų e, mechanizmą. Supratau, kokia jūsų pozicija, bet galbūt e, galėtumėte detaliau paaiškinti, kas tai būtų. Ar tai būtų priemonė naudojama kraštutinių atvejų, ar būtų e, kažkokie jo naudojimo kriterijai ir kokie. Ir kaip atrodytų pajėgumų rinkos. Ir tą patį klausimą turėčiau ir ponui Paulun, galbūt jis galėtų taip pat e, pasisakyti tuo pačiu klausimu. E, taip pat e, mūsų svečiai minėjo subsidijas. Tarsi aišku, kokia yra jūsų pozicija šio klausimu, bet subsidijos yra šių dienų realybė ir aišku, subsidijos prisidėjo prie rinkos iškraipimo. Uh, Subsidijos, galima sakyti, yra finansinės priemonės, bet e, kadangi kai kuriuose valstybėse narėse neteisingai jis buvo naudojamas, aš pats čekas ir žinau, e, kad čekijoje buvo klaidų, žinau, kas buvo daroma su saulės energija, pavyzdžiui, ir prie ko tai privedė. Bet aš norėčiau išgirsti iš jūsų daugiau apie subsidijas. Nesu tikras, ponė Fukė, ar teisingai supratau jūsų poziciją dėl atsinaujinančių elektros šaltinių integravimo. Galbūt jūs galėtumėte patikslinti savo poziciją šio klausimu. Aš taip supratau, kad jūs už atsinaujinančių šaltinių mm, naudojimą, skatinimą ir aš aišku taip pat būčiau už, bet e, galbūt e, norėčiau daugiau iš jūsų išgirsti, kaip jūs įsivaizduojate jų integravimą. Ačiū, ponas Maragal. Nekalbė. Labai tikrai įdomi diskusija, labai įvairūs e, pasisakymai. Kiekvienas svečias atstovauja savo sritį, turi savo poziciją, kurią gali apginti ir turi savo argumentų. Labai trumpai keletą pastabų dėl to, kas buvo pasakyta pajėgumo mechanizmai. E, aišku, e, Jie lemia rinkos iškraipimus. Tikėkime, kad galiausiai tokia sistema išnyks. Mums reikia daugiau saugumo. Nebereikia subsidijų iškastiniam kūrui. Jeigu norime tinkamo elektros rinkos modelio Europoje, Tai turime suvokti, kad dabar esame perteklinių pajėgumų situacijoje. Ir tai, ko gero, pagrindinis elementas tos diskusijos, kuri dabar prasideda. Aš manau, kad tai um, labai aiškiai pasakyti. Jeigu kalbėtume apie lankstumą, tai mes e, tikrai uh, turėtume turėti rinką, kurioje būtų vietos atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir tai būtų rinka, kuri, kurioje svarbiausias būtų vietos lygmens tiekimas. Per 15 minučių turėtų būti galima aktyvuoti energijos tiekimą. Reikia keisti sistemos valdymą ir dideli vartotojai, tokie kaip pramonės įmonės, ir individualus vartotojai e, turėtų galėti pakoreguoti savo poreikius. E, jie galėtų jie turėtų tiesiog turėti galimybę labiau reaguoti į poreikius. Buvo šiandien taip pat pasakyta ir apie kainą ir kaip um, ji keičiasi ir apie tai, kad turi būti pasiunčiamas tinkamas signalas uh, ir gamintojams, ir vartotojams. Visą tai vėlgi yra susijęs su pertekliniu pajėgumu klausimų. Kai dėl ESA, jos ESA vaidmenį turėtume stiprinti. Ir ESA turėtų vadovautis europinių požiūrių ir mažiau priklausyti nuo nacionalinių reguliuotojų. Dar labai trumpai, pirmininkė, jeigu leisite, 10 sekundžių. 10 sekundžių. Ispanijoje, mano šalyje, mes e, turime daugiau e, padaryti, kad atskirtume energijos e, gamintojus, tiekėjus, nes priešingai bus dar daugiau rinkos iškraipimų. Spėjate. Pane Ernst, ačiū pirmininkė. Mums nuolat kyla tas pats labai svarbus klausimas o būtent kaip būtų galima e, sukurti tokią energijos rinką, kur, e, kuri praktiškai remtųsi atsinaunančios energijos šaltiniais. Kaip įmanoma tai būtų padaryti? Kaip mes prie to galėtumėm prisidėti, e, kad Paryžė primti sprendimai virstų realybę? Tai tikrai svarbus dalykas ir e, toks sprendimas turėtų būti primtinas visiems dalyviams, taip pat ir finansinė ir socialinė prasme. Ir čia mane domintų keletas dalykų. Visų pirma, tai yra pajėgumų mechanizmai. Manau, kad tam, e, į tai dar reikėtų labiau pasigilinti e, pirmo ir trečio kalbėtojo pozicijos išsiskyrė šiuo klausimu pajėgumų mechanizmai. Apie tai e, kalba įvairūs mokslinio tyrimų institutai. Ir kai kas sako, kad e, naudojant pajėgumo mechanizmus e, gali vykti įvairių valdymo klaidų, Taip pat e, naudojant pajėgumo mechanizmus sunkiau integruoti atsinaunančius e, energijos šaltinius ir taip toliau. Taigi yra nemažai kritikos pajėgumo mechanizmų adresu ir norėčiau, e, kad mūsų svečiai papasakotų, ką jie konkrečiai mano apie pajėgumo mechanizmus ar jie iš viso dar yra reikalingi, būtini, ar tai galėtų būti tinkamas argumentas siekiant patikimo apsirūpinimo energiją, o galbūt reikėtų atsisakyti šių pajėgumų mechanizmų ir juos kažkuo kitų pakeisti. Tai buvo pirmas klausimas, tikrai norėčiau, kad išsameu e, pasisakytumėte, nes mums reikia suformuoti savo poziciją. Toliau nacionalinis energijos e, e, E, mišinys arba derinys. E, viena vertus sakote, kad reikėtų e, mažinti importo apimtis, antra vertus reikėtų daugiau naudoti energijos, atsinaujančius energijos šaltinius, ką jūs apie tai manote. Ir toliau subsidijos. Pone Fukė, jūs sakėte, kad subsidijos yra reikalingos E, e, naudojant atsinaujančius energijos šaltinius. Gal jūs galėtumėte dar plačiau pakomentuoti savo poziciją? Ačiū, tai buvo politinių frakcijų, frakcijų atstovai. Dabar sutiksiu žodį kitiems kolegoms, ponė Del Castillo. Ačiū pirmininkė. Mm, manau, kad. Uh, vienas iš labiausiai akcentuotų elementų šioje diskusijoje yra tai, kad e, visos valstybės narės yra skirtingoje, skirtingoje padėtyje. Jos turi savo energijos rinkos modelį ir situacija visose valstybėse narėse skiriasi. Kai kurios naudoja tik brandolinę energiją, kitos um, turi mišinį, kuriame taip pat yra brandolinė energija. Kai kurios kitos priemi sprendimą nebenaudoti brandolinės energijos. Ir tų valstybių narių energijos um, mišinys labiau priklausomas nuo atsinaujinančių šaltinių. Yra valstybių narių, kurios neturi problemų su jungtimis, kitos susiduria su problemomis, um, su jungtimis. Kai, kurioms, um, kai kurios patiria tiekimo stygių. Taigi situacijos yra skirtingos. Ir aš manau, kad um, jeigu būtų parengtas europinis modelis, kurį kuriant dalyvautų mm, ir politikai, ir visos suinteresuotėsios šalis. Tai pirmiausia, turime pradėti galvoti apie bendrą vardiklį, galvoti apie bendrą minimumą, o ne galvoti apie visiškai e, vienodą, suderintą požiūrį. Tas bendras minimumas tai būtų um, anglies naudojimo mažinimas, atsinaujinančių šaltinių integravimas ir taip toliau. Taip pat e, turėsime atsižvelgti į tiekimo veiksnį, į galutinės kainas, nes e, galiausiai turime galvoti apie vartotojus. Vartotojams tenka mokėti e, energijos kainas. Taigi, ar jūsų nuomonė atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius mums pavyks rasti kažkokį bendrą minimalą europinį standartą kuris taps naujo energijos modelio pagrindu. Ačiū visiems. Aš taip pat noriu užduoti porą klausimų. Pirmiausia, bendro pabudžio pastaba, sutinku su ponu Rijos, kuris sakė, kad viskas prasideda ir baigėsi elektros sąskaita. Uh, Iš tikrųjų, turime visokiai prisiminti būtent šį aspektą. Ir kalbant apie kainas, e, su kolega Langen mes neseniai e, lankėmės Amprion, Vokietijos įmonėje, ir ten mums parodė e, tokius grafikus ir praktiškai susipažinome su to, kokios, su kokiamis problemomis susiduria tiekėjai, kai nepučia vėjas kainos yra tokios e, žemos, kad iš tikrųjų, kaip sakėm, šiandien niekas e, neinvestuoja. Mes matėme terminį e, stoti, jos naudojimas buvo nuostolingas Branolinės energetikos e, atsisakymas yra politinis e, sprendimas. Bet, e, na, yra ir fizikos dėsniai, yra atitinkamos kainos. Pone Fukė, jūs sakote, kad mes didžiausią dėmesį turime skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Bet e, kaip tada spręsti kainų signalo klausimą? Aš savo akimis mačiau, kad tinklo operatorius, kuris nieko neparduoda ir neperka, tiesiog palaiko tam tikrą um, tiekimo lygį. Jis turi spręsti realius klausimus, realias problemas. Ponui Paulun ir ponui Rijos turiu klausimą. Koks skirtumas jūsų nuomonė tarp problemų susijusių su pajėgumų e, rinka. Aš taip suprantu, pajėgumų rinka, kas tai yra. Turime galvoti, kokios bus investicijos po trijų metų, pavyzdžiui. Paul Rubik, prašom. Äh, Labai ačiū pirmininkė. Ar tikrai reikia pajėgumų rinkų? Jeigu taip, tai galbūt reikėtų tai organizuoti per e, europinius viešuosius konkursus, e, europinius aukcionus. Ir čia nereikėtų apsiriboti vien tik tais nacionalinėmis sienomis. Taigi, jeigu vidutinės perspektyvos laikotarpį mes norime sukurti europinę vidaus rinką, tai nereikėtų nacionalinių kainų zonų, reikėtų regioninių zonų, e, kuri, tokių regionų, kurie viršytų kelias valstybės narės zonų. Jeigu tai nebus padaryta, kažin ar mus lydės pažanga ir sėkmė. Ir noriu pasiteirauti. Štai apie tai kalbėjo ir kolega Karinč. Kaip būtų galima suderinti e, fizinės rinkas su biržomis? Tai taip pat e, gali turėti poveikio ateityje ir dar noriu pasiteirauti dėl išmaniųjų tinklų kūrimo, ar ESA ir BEREK reikėtų apjungti. Kalbant apie išmaniuosius tinklus, tai yra susiję ir su telekomunikacijomis, ir e, e, satelitais. Ir noriu pasiteirauti, ar tai būtų ar, e, prioritetas, kurio būtų siekiama artimiausiu metu. Labai ačiū. Noriu paprašyti jūsų atsakyti klausimus pateiktus. Labai ačiū. Ačiū už visus klausimus. E, ar pajėgumų rinka yra būtina? To klausė keletas parlamento narių. Pasakysiu, kad bendro atsakymo nėra. Manau, kad Pilar del Castillo labai gerai e, pasisakė. Viskas priklauso nuo situacijos šalyje, nuo rinkos situacijos, nuo daugelio kitų dalykų. Nėra nei vieno kažkokio tvirto, griežto atsakymo. Pajėgumų rinka nėra nei geras, nei blogas dalykas. Mes turime atlikti analizę kiekvieno konkrečiu atveju atskirai ir e, adekvatumo pakankamo analizę. Taip vadinama ši analizė, kuri atliekama atsižvelgiant į e, rinkos sąlygas, regionės rinkos sąlygas, nefinansinės rinkos ir mes turime analizuoti kainų lygmenį e, generavimo pajėgumai, paklausa, lūkesčiai iš tų generavimo pajėgumų, kad jie išliktų, išgyventų rinkoje, kokie, pavyzdžiui, gali būti lūkesčiai, kaip jie kis ateityje. Į tai visą, reik, visą tai reikia atsižvelgti analizuojant ir paskui įvertinti, ar pakankama rinka yra ar ne. Šiuo metu valstybės narės turi e, numatyti tikslus e, adekvatumui rinkos, turi teisę dabar nusistatyti uh, ko jie nori iš sistemų ir beveik niekas nesisako tos teisės. Mes manome, kad valstybės narės turėtų tą daryti skaidriai, palygintinai, kad būtų naudojami tie patys kintamieji, e, metriniai principai ir kad būtų galima matyti tarp valstybių esančius tikslus ir galėsime palyginti situaciją esančioje tam tikroje rinkoje. Tokios analizės rezultatas tam tikrais atvejais gali parodyti, kad pajėgumų rinka gali būti būtinas dalykas. Ir kai tokia rinka atsiranda, ar tai yra subsidija, ne, tai yra rinka kitokiam produktui, kuris vadinamas pajėgumais. Tai nėra e, energetika, nei lankstumas, tai yra pajėgumai. Mūsų sistemai reikia pajėgumų. Jeigu norime didelio kiekio atsinaujinančių išteklių, mums tam reikia pajėgumų. Tuos pajėgumus galima užtikrinti pasitelkiant įvairius teikėjus. Dėl to pajėgumų rinka turi būti atvira ne tik gamintojams, bet ir e, saugotojams valdymo tam tikros struktūroms, nes visi veikėjai gali įnešti savo indėlį ir reaguoti į sistemos pajėgumo e, kitimus. Tai nėra subsidija, tai yra kitokia rinka, kuri atsiranda kitomis aplinkybėmis ir tai yra kitokio produkto rinka. Ar tas produktas brangus? Pagalvokime apie ateitį, pagalvokime apie 50-uosius metus, kai uh, jau atsisakysime CO2 emisijų, kai turėsime tokią energetikos sistemą. Ateityje labai tikėtina tokia sistema e, naudos šimta procentų atsinaujinančių, kai kur gal bus e, brandolinė energetika, kai kur kitokia, bet daugelį šalių visiškai atsinaujinantis, vien tik tai atsinaujinantis šaltiniai bus naudojami taip pat saugojimo pajėgumai. Ir ar pavyks tą užtikrinti be rimtų investicijų. Mes turėsime e, sistemą ateityje, kur nebebus nei kūro kainos, nei CO2 kainos aktualus, nes nebeturėsime nei kūro, nei CO2. Mūsų sąnaudų struktūra bus fiksuotos sąnaudos. Dabar taip yra telekomunikacijų rinkoje. Prisiminkite, kas buvo prieš keletą metų. E, E, kiek informacijos buvo perduodama, e, laikas buvo skaičiuojamas, dabar niekas to nebedaro. Aš e, niekas man, aš turėdamas internetą namie, aš galiu turėti kiek noriu informacijos, niekas man to nebenurodinėja. Ir ateityje energetikos elektros rinka tokia bus, kur pajėgumai bus vienas iš kintamųjų. E, Ir mes dabar turime galvoti apie tai ir žengti atitinkamą linkmę. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie uh, aukcionus. E, daug kur tai aktualu, ypač Čekijai, kitai, kitoms vidurio Europos šalims. E, aukcionų zonos mums atrodo, kad jos turi būti didelės, nes tai leidžia e, didesnius pajėgumus e, vykdyti ir mes taip pat turime laikytis tinklo suvaržymo principų, taip pat fizikos tam tikrų principų, ne, ne politinės sienos, bet fizinės E, struktūrinės ir techninės e, priemonės e, nustato ribas tokių zonų ir tinklo kodeksas apibrėžia dydį tokių zonų ir kaip jas reikėtų keisti, jeigu nustatoma, kad jos deramai nefunkcionuoja. Taip pat apie pajėgumų rinką ir ateities sandorių rinką dabar mes e, pirmiausia e, dirbame su ateities sandorių rinka. Trims metams į priekį sudaromos sutartys, bet dauguma tikriausiai investuotojų galvoja, kad investuojant to nepakankama. Investuotojams reikia kur kas didesnio laiko horizonto kaino e, požiūrių. Ir mes niekas e, nenori e, investuoti tik trijų metų kainų pokyčių žinodamas. Reikia e, tolimesnio horizonto ir ateities sandorių rinka to neužtikrina. Toliau pažangiai tinklai tai yra būtina, norint turėti daugiau dalyvių, norint uh, E, užtikrinti tokią rinką, kai paklausa prisiderins prie generavimo, kai ir generavimas ir paklausa gali vykti ten, kur to reikia ir mes turime e, sugebėti suvaldyti tinklą, e, reikia subalansuoti realių laikų, tokių pajėgumų turėti, tada mes galėsime kalbėti apie pakankamai geras sąnaudas. Aš pabandysiu suderinti keletą klausimų. Parlamento nariai išsakė labai įdomių minčių. Galbūt pradėsiu nuo jūsų ir jūsų uh, minčių apie, tokią nevienod, apie nevienodą vaizdą. Jūs kalbėjote apie realybę. Kadangi egzistuoja skirtingi greičiai Europoje, integruojant ar skatinant atsinaujinančią energetiką, mes nerandame vienodo sprendimo visiems, nei sektoriuose kitose, pavyzdžiui, transporto, aušinimo, šildymo ar kitose taip pat per se, pagal sektorius, pagal valstybės narės viskas vyksta skirtingai. Ir aš žinau, kad parlamentas dar pirmais, 2001 metais kalbėjo apie tuos dalykus. Europos komisija, pavyzdžiui, visuomet svajojo apie suderintą e, paramos mechanizmą, bet ta sistema nebuvo naudojama. Jei nebuvo pritariama ir vargu reikėtų eikvoti daugiau laiko tam, nes tas bendrasis variklis būtų e, toks mažas, kad neprisidės prie 27 e, procentų tikslo ES. Ponas Lankinas e, kėlė klausimą apie tai, kiek reikia mums minimalių kainų, kiek reikia kainų stabilumo priemonių įvado kainų. E, mes negyvename idealiame pasaulyje ir mes e, taip pat e, taikome vairius mokesčius elektros kainams, subsidijas, kurios neįskaitomas į vidaus sąnaudas ir užduotys yra kitos, kai pavyzdžiui šalis reguliuoja kainas pramonėje ar namų ūkiams ir kaip pramonė, pavyzdžiui, nemoka mokesčių už naudojimąsi tinklų arba e, į balansavimo mechanizmą ir į pateikimo sąnaudas neįtraukiami mokesčiai. Tai iki 50 metų pereimas, iki 50 metų arba iki 450 procentų tikslas reikia investicijų saugumo. E, technologijos yra susijusios su kapitalo sąnaudomis, bet kaip apie einamasias išlaidas. Bankas gali pasakyti, kad nėra rizikos premijos tam tikram laikotarpiu ir toks būtų veiksmingiausias finansavimo būdas. E, iš Skandinavijos e, klausė parlamento nariai apie e, atsinaunančius išteklius. Manau, kad e, jūsų pranešimas vėliau, dabar rengiamas pono Langeno pranešimas akcentuos tai, kad egzistuoja sektoriuje, kurie nepakankamai dėmesio sulaukia e, atsinaujinančių išteklių kontekste, tai yra transportas ir šildymas. Skandinavija jau yra e, nemažai pasiekus šią srityje, mes galėtume atsigręžti į Skandinavijos šalis. šalis E, dujų pajėgumai, kurie neišnaudojami tuo met, kai e, tinklo operatorius e, užtikrina subalansavimą. Nėra lengvo atsakymo. Jeigu dirbate su Amprion, tai jūs labiau esate Vokietijos zonoje, galiu pasakyti, kad ten reikia daug ir anglės sistemoje. Ar Kitas dalykas, pavyzdžiui, brandolinė energetika ar laipsniškas anglės atsisakymas vyriausybė Vokietijos apie tai galvoja šiuo metu. Ir tuomet e, galima e, galvoti apie CHP, to mums e, taip pat reikia. Ir reikia galvoti apie integruotas priemonės. Man patiko jūsų ribojimo e, idėja, taip pat prekybos ateities e, sandorių idėja. Mes taip pat turime galvoti apie suvartojimo tendencijas. E, egzistuoja vietos projektai kooperatyvų, netgi atskiri žmonės įgyvena tam tikrus generacijos produk, projektus ir reikia kaip galima daugiau lankstumo Lankstumas ir padaro tą sistemą e, patrauklę gražią. Ar tai būtų e, telkimas e, generacijos taupyklų iš kelių vienetų, pavyzdžiui, kūrimas ar panašus dalykai, bet mes turime uh, užtikrinti pajėgumo mechanizmus. Ir jeigu dabar mes uh, vėl bandysime galvoti apie pajėgumų rinką, tai vėl sukursime agoniją. E, tie, kurie naudoja anglį, e, šiuo metu neturi jokių saugumo garantijų. Dabar dėl subsidijų. Aš sutinku, kad norint pakeisti infrastruktūrą, O tvarios infrastruktūros pokyčiai vyksta Europoje e, tiek globalių mastų, tiek Europos Sąjungoje ne vienodų greičių ir tai tikriausiai e, pareikalaus naujų subsidijų. Aš tą turėjau galvoje. Mes neturėtume e, klaidinti savęs. Pavyzdžiui, labai senos elektrinės, jos E, kurios turėjo jau seniai dėl saugumo e, priežasčių būti uždarytas seniai, tam reikalaus nepaprastai daug lėšų, nežinau, ar komisija apie tai kalbės savo dokumente, kuris greitai pasirodys, bet tų lėšų nėra ir mes turėsime mokėti už tai, bet tokiu atveju bent turėtume prašyti, kad būtų gera infrastruktūros, pagalbos infrastruktūrai programa, uh, taikoma atsisakant laistiškai branduolinės ir anglijas technologijų ir reikia įvardyti viską tikraisiais vardais. Ačiū, ponas Paulum. Manau, kai kurie klausimai e, buvo panašus, taigi sugrupuosiu jūs. Pirmasis klausimas, pono Langeno, dėl dienos rinkos. Jums leidus, aš šiek tiek perfrazuosiu jūsų klausimą ir pasakysiu, kad dienos rinka e, nėra problemos dalis, tai yra sprendimo dalis. Kodėl taip yra? Todėl, kad daug padaryta per pastarusius metus tam, kad dienos rinka prieartėtų prie realaus laiko, kad per 30 minučių, pavyzdžiui, prieš pristatymą galima būtų prekiauti e, elektrą, e, reikalingas laikas tarp valstybiniai priekyba yra 60 minučių, nes reikia bendradarbiavimo tarp perdavimo sistemų operatorių. Mes turėjome, matėme labai gerų pavyzdžių apie tai, kaip dienos rinka gali prisidėti prie atsargų saugumo ir veiksmingumo pernai, kai buvo saulės užtemimas, kai energetikos rezervai ir pajėgumai, kuriuos buvo užsitikrinę Vokietijos e, perdavimo sistemų operatoriai, nebūtų buvę pakankami, kad būtų, tam, kad būtų reikėję e, susidoroti su didesnė paklausa elektros e, per saulės užtemimą. Ir e, buvo galima pasitelkti diedos, dienos rinką ir e, tokiu būdu subalansuoti, e, panaikinti tą galimą trūkumą. E, viskas vyks vyksta e, kartu, tai yra susijęs su sistemos saugumu, tačiau dienos problema negali spręsti atskirai visų problemų. Reikia stipro pagrindo subalansavimo rinkoje ir reikia daugiau dėmesio tam, kad e, atsirastų europietiškas požiūris ir kad e, būtų atsiverta atsinaujinantiems šaltiniams, kaip galima plačiau visose rinkose. Ir trumpai apie, dar apie dienos rinką, 15 minutų, minučių sutartys dienos e, rinkoje, e, balansavimo toks laikotarpis galima prekiauti tarp valstybinių mastų tam ir tai prisidėjo prie to, kad rinka tapo labai likvidžia, matome daug e, veikėjų atsinaunančios energetikos gamintojų, kitų, kurie aktyviai uh, E, veikia toje rinkoje ir reikia užtikrinti subalansavimą e, visą parą, bet kuriuo metu. Tai ir reikia ska, paskatas dėkti, kad e, tokia sistema atsirastų. Dar dėl pavadinimo pranešimo buvo klausimas, ar energetika, ar elektra. Galbūt tai yra tik tai žodžiai, bet norėčiau akcentuoti vieną dalyką. E, reikia atskirti tikrai, pavyzdžiui, e, siekiant klimato kaitos tikslų, e, turime Europoje apivartinių taršos leidimų sistemą ir tikrai reikia siekti CO2 emisijų mažinimo tikslų, bet neturėtume mes to e, priskirti energijos rinkos modeliui, nes tai tik padarys viską dar labiau sudėtinga. Mes turėtume turėti vieną tikslą ir vieną priemonę siekti tikslo, tikslui. Taip pat buvo pateikta keletas klausimų apie pajėgumų rinkas. Galbūt yra tam tikro nesusikalbėjimo, ką iš tikrųjų turime galvoje, kai sakome pajėgumų rinka, pajėgumų mechanizmai ar subsidijos ar m, mm, paramos sistemos. Aš bandysiu šiek tiek e, paaiškinti. Mums labai aišku, kad bet koks rinkos modelis būtų pasirinktas, Kad jis pasteisintų ateityje, reikia galvoti apie pajėgumus. Tai labai aišku elektros rinkoje, bet rinkos modelis šiandieninis jau turi tam tikrų elementų. Pavyzdžiui, subalansavimo rinka tai yra gal žymiausias pavyzdys ir pajėgumai mm, jau yra užtikrinami ir reikia e, galvojant toliau apie tuos pajėgumus, e, ieškoti sprendimų, kaip spręsti kitas problemas, galbūt galima tą e, plėtoti toliau, kai buvo pasitenkščiau paramos sistemos atsinaujinantiems šaltiniams, yra susijęs su investavimais į pajėgumus, paskatomis Tai yra susijęs su e, rinkos pajėgumais ateityje ir mes e, turime turėti pajėgumo mechanizmus. Papildomos subsidijos, ypač jeigu jos e, kištusi į energetikos, vien tik elektros energijos rinką, to nereikia dėl politinių priežasčių, ekonominių priežasčių, kas, kokios priežastys bebūtų, galbūt visuomet bus verta paremti tam tikras technologijas naujas atsirandančias technologijas kaip bandomosius projektus tam, kad vėliau jos galėtų tapti konkurencingomis ir paskui joms nebereiktų paramos. Galbūt ne visais atvejais tai bus, bet reikia užtikrinti, kad nebūtų kišamasi į elektros energijos, vien elektros energijos e, rinką. Jeigu, pavyzdžiui, e, tam tikra e, suma paskatinamas gamintojas, tada E, parduojant, parduodant energetiką rinkoje e, bus galima viršyti net sąnaudas. Ir mes turime labai atsargiai į tai žiūrėti, reikia atlikti ekspos paskaičiavimus ir e, taip pat reikia galvoti, kaip generatoriai, gamintojai nedalyvaus pakankamai optimaliai rinkoje. Taip pat egzistuoja skirtumas tarp atsinaujinančios energetikos ir e, įprastinių technologijų. E, pavyzdžiui, jos gali būti labai lankščios, jas galbūt galima paremti, bet reikia viską daryti tokiu pat e, būdu. E, e reikia iš anksto e, atlikti mokėjimus ir užtikrinti dalyvavimą energetikos rinkoje. Labai ačiū, labai ačiū visiems mūsų kalbėtojams, tikrai daug iš jūsų sužinojome. Labai ačiū, kad radote laiko atvykti pas mus. Ši diskusija buvo be galo naudinga. Mūsų komitetui paplokime jums. Stage forward. Uh, because we are slightly short of time. Mums truputėlį trūksta laiko, bet nedelsdami pradėkime antrą seminaro dalį. Kalbėsime apie tinklų operatorius ir e, reguliuotojus. Taigi elektros tinklų operatoriai ir reguliuotojai. Pirmas mūsų kalbėtojas yra ponas Peder Ostermark Andreasen. Ponas Andreasen yra NSE išrinktasis prezidentas. NSE tai reiškia Europos paskirstimo sistemo operatorių tinklas. Taip pat, kaip žinia, jūs esate Energynet vykdantysis direktorius. Tai yra Danijos tinklai. Jūs taip pat uh, esate ir Danijos energijos tinklo asociacijos valdybos narys. Jūs bendradarbiaujate ir su operatoriais, ir reguliuotojais. Tikrai bus be galo įdomu išklausyti jūsų pasisakymą, nes pagrindinis mūsų šios dienos klausimas, tai yra naujo energijos rinkos modelio kūrimas. Ačiū. Pirmininkė Buzek, man tikrai labai malonu atvykti Europos parlamentą. Labai svarbu, kad vyktų dialogas tarp Europos parlamento narių ir pramonės sektoriaus. Mes norime irgi išgirsti, dėl ko jūs esate susirūpinę. E, aš pakalbėsiu apie Aš beje noriu padėkoti ponui Langen už patiktą pranešimą, jį pakomentuosiu iš e, ENSO mūsų e, paskirstimo sistemo operatorių tinklo pozicijos. TSO e, arba perdavimo sistemo operatoriai tikrai vertina jūsų pranešimą. Kaip žinia, 2030 metais 27 e, procentai energijos turėtų būti e, e, gauta iš atsinaunančios energijos šaltinių. Vėliau siekiama netgi 50 procentų tikslo. Ar tai įmanoma pasiekti ir ar tai apsimoka? Mūsų tinklas mano, kad taip, tai yra įmanoma padaryti ir tai apsimoka, jeigu elgsimės teisingai. Mes džiaugiamės ir e, Europos komisijos, ir Europos parlamento poziciją šiuo klausimu. Svarbu pakalbėti apie tai, kaip reikėtų e, reformuoti rinką. norint pasiekti 45 ar 50 procentų tikslą, svarbu užtikrinti lankstumą. Pavyzdžiui, Danijoje kokią nors savaitę e, e, e, pučia stiprus vėjas, galima pagaminti daug energijos. Ir kodėl mes kalbame apie lankstumą? Čia reikėtų kalbėti ne vien tik apie Daniją, bet ir apie kitas šalis, kur irgi oro sąlygos gali labai sparčiai keistis. Reikia ne tik lankščios sistemos, ne tik lankščios gamybos sistemos, bet ir lankščios paskirstimo sistemos. Svarbu, kad iš saulės ir vėjo pagaminta energija e, būtų e, irgi įtraukta į perdavimo tinklus ir kad būtų tinkamai valdoma. Mums reikia daugiau priemonių, kuriamis galėtumėm naudotis tam, kad judėtumėm į priekį. Mes taip pat norėtumėm daugiau atsinaujančių energijos šaltinių integruoti į sistemą. Kalbant apie atsinaujančią energiją, tai mes e, tikrai e, nenorime jos atsisakyti, atvirkščiai mes norime kuo glaudžiau e, atsinaujančios energijos šaltinius integruoti. E, atsin, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tai jiems turėtų būti teikiamas prioritetas prisijungti prie tinklo. Bet dabar dažnai dar yra taip, kad uh, iš vėjo arba saulės pagamintai energijai nėra teikiamas prioritetas. Ir jeigu nėra tinkamos infrastruktūros, e, e, kurios pagalba būtų galima perduoti energiją kitur, e, kartais tenka uždaryti turbinas. Reikia kalbėti ne vien tik tais apie atsinaujančius energijos šaltinius, bet ir apie visą rinkos modelį. Ir mes ir komisijai, ir parlamentui sakome, kad e, reikia stiprinti kainų signalus, formuojant e, naują energijos rinkos modelį. Jeigu pasaulis būtų idealus, tai galbūt e, produkto, produkto kaina būtų atsižvelgta į visas produkto savybės, bet kai mes kalbame apie elektros energiją, tai E, čia svarbu pagalvoti ir apie energijos perdavimo sąnaudas. Kaina turėtų būti lanksti, nes galbūt būtų tokių e, periodų, kai tos energijos būtų mažiau. Taigi, kaip jau sakiau, čia yra būtinas lankstumas taip pat ir kainos prasme. mes turime plėtoti rinką ir taip pat mums reikia daugiau lankstumo nustatant kainas. Nemanome, kad reikia daugiau pajėgumų. Ne, čia yra svarbesnis dalykas kainos lankstumas. Ir be abejo, čia labai svarbus vaidmuo tenka ir vartotojams. Taip pat būtina, kad glaudžiai bendradarbiautų perdavimo ir paskirstimo sistemo operatoriai visais aspektais kad tas bendradarbiavimas vyktų. Dabar pakomentuosiu Langen parengtą pranešimo projektą. Mes e, pritarėme jūsų rekomendacijoms. E, tos rekomendacijos atitinka ir mūsų atliktą analizę, bet mes norėtumėm dar e, šitą pasiūlyti. Mums atrodo, kad reikia europinės E, metodologijos, norint atlikti e, bendrą sistemos analizę europinių lygmenių. Jeigu perdavimo sistemo operatoriai parengs tokią priemonę, tai mes ją e, tikrai pasiūlysime ateityje. Taip pat į sistemą reikia e, daugiau įtraukti atsinaunančią e, energijos šaltinių ir užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą ir su kitų šalių TSO arba perdavimo sistemo operatoriais. Mes užsieniai tokį bendradarbiavimą vykdome dar prieš sukuriant Europos Sąjungą. Bet taip pat akivaizdu, kad norint pajudėti prieki, reikia daugiau bendradarbiavimo. Ir būtent uh, Dėl to mes imamės įvairių bendradarbiavimo iniciatyvų planavimo, stebėsenos ir gyvendinimo srityse. Mums reikia priemonių tam, kad atsinaunančius energijos šaltinius galėtumėm integruoti į sistemą. Kam tenka didžiausia atsakomybė už patikimą apsirūpinimą energiją? Na, čia paminėčiau vietinius perdamo sistemo operatorius ir vietinės vyriausybės. Bet tiesa nėra atomas, kuris e, laisvai juda erdvėje. Mes esame labai priklausomi nuo politinės paramos, taip pat ir nuo teisės aktų. E, yra europiniai ir nacionaliniai teisės aktai. Mums taip pat reikėtų teisėkuros politinio pagrindo regioniniam bendradarbiavimui. Mes to tikrai labai norime. Norėtumėm, kad Europos komisija, Europos parlamentas ir vietos vyriausybės galėtų mums suteikti politinės paramos. Mes manome, kad jau dabar tos politinės paramos yra, bet norėtumėm jos dar daugiau. Dėl atsar stiprinimo manome, kad tai irgi svarbi mintis. Taip pat reikėtų peržiūrėti e, dabar egzistuojančius atsar ir e EMTSO mandatus. Kaip jau sakiau, mums reikia daugiau lankstumo ir uh, E, regioninių sistemų analizės metodologijos. Ačiū. Ačiū už labai aiškę žinę mums visiems ir Europos komisijai. Mums, aišku, tikrai tai padėjo suprasti problemos esmę. E, dabar norėčiau pakviesti pasisakyti e, pona Donald Van Beveren, Endis DSO, reglamentavimo ir strategijos e, direktorių. Ir jis mūsų kitas e, kalbėtojas, ponas Van Beveren, yra civilinės inžinierijos specialistas, vaigęs Gento universitetą. Ačiū. In eerste instantie voor de gelegenheid om hier onze standpunten als distributie. Dėkuoju, dėkuoju, kad suteikėte man žodį. Pristatysiu mūsų požiūrį. E, mes esame paskirstimo tinklų operatoriais, turime e, įvairių geros praktikos pavyzdžių Ir taip pat norime pasakyti, kad mums yra labai svarbus klientai. Kokie yra iššūkiai? Jau daug kolegos kalbėjo apie tai, apie atsinaujinančius e, išteklius, decentralizavimą, elektrifikavimą. Visą tai labai svarbu. Mes esame paskirstimo sistemų mm, operatoriai ir esame jau prisiderinę prie tam tikrų dalykų, savo veiklą deriname, ieškome techninių sprendimų, taip pat e, užtikriname visišką atskyrimą. Aš pasakysiu, kad mes e, e, belgai galbūt ne visur viską geriausiai darome, bet atskirimo požiūrį tikrai patys geriausi esame. Tikriausiai vis visi gali pasakyti, kad paskirstimo sistemos ES <coughs> yra labai vairios, atskirimas taip pat yra nevienodai užtikrintas, e, kai kur jau veikia e, pažangieji tinklai, bet tarp valstybių ir net tarp regionų padėtis yra labai nevienoda e, kadangi išgyvename energetinį pereimą, kyla daug iššūkių paskirstimo sistemų operatoriams. Ir reikia pasakyti, kad yra tam tikrų uždavinių, kur mes vaidiname labai svarbų vaidmenį. Pirmiausiai mes turime užtikrinti neutralumą rinkos, taip pat e, dėkti išmaniuosius tinklus, energetinį efektyvumą užtikrinti E, bendradarbiauti su galutiniais klientais, užtikrinti taip pat e, e, techninius sprendimus, pavyzdžiui, dėkti baterijas saugyklas. Ir reikia ieškoti tų techninių sprendimų ir taip pat reikia neužmygti ant laurų ir dirbti toliau nepriklausomai nuo to, ar įvykdęs atskirimas ar ne, perskirstimo sistemų operatoriai vaidina svarų vaidmenį, pirmiausiai nepriklausomumo e, požiūrių. Ir e, kokia yra nauda ar trūkumai dalyvaujant paskirstimo sistemo operatoriams. Nauda galima geriau plėtoti rinką ir taip pat išspręsti tam tikras problemas. Ir dažnai e, infrastruktūros investicijų požiūrių kyla problema, kas pirma ar višta ar kiaušinis. Dar vienas e, privalumas e, vienodas sprendimų taikymas ir jų tarpusavio saveikumas bet e, yra ir problemų, pavyzdžiui, dėl masto apriepties, dėl e, inovacijų, dėl e, paslaugų teigiamų. Ir dar noriu pasakyti, kad mes manome, jog galima gana ženkliai sumažinti problemas, vykdant atskirimą E, paskirstimo sistemų operatorių. Ir e, galiu pasakyti, kad mes esame pasirengę, įsipareigome patys e, labai gerai e, apriboti savo veikimo sritį. Mes norime e, labai aiškių funkcijų ir labai aiškių veiklos rodiklių mes tokiu būdu galėsime patys sekti savo veiklą, žiūrėti, kokie rezultatai pasiekiami ir e, tokiu būdu galėsime užtikrinti inovacijas rinkoje. E, dabar sureaguos tai, ką sakė ką tik kalbėjęs svečias. Šiuo metu Belgijoje e, paskirstimo sistemų operatoriai, perdavimo sistemų operatoriai, atsiprašau, paskirstimo Mes e, nematome jokių paskatų investuoti į pažangiuosius e, tinklus. Ir e, vis tik tai manome, kad reikia ieškoti išeičių, kad tai taptų aktualu. Dabar pateiksiu Jums pavyzdžių apie tai, ką mes jau esame nuveikę. Mes su paskirstimo e, tinklų e, operatoriais, kitais Belgijoje, sukūrėme tam tikrus klyringo rūmus, tai yra centrą duomenų, platformą. Ji gali būti naudojama, m, mm, pasiži... E, norint pažiūrėti, kaip funkcionuoja rinka, kaip veikia visi e, paskirstytojai. Ir e, valdymo požiūrį ta platforma Atrijas leidžia dalyvauti komerciniams operatoriams ir reguliavimo institucijoms. Tai nėra kažkoks mažas privatus e, klubas, kuriame dalyvautų tik tai e, paskirstimo sistemų operatoriai. Kiti veikiai irgi įtraukiami, bet investuoja į tą platformą e, paskirstimo sistemų operatoriai. Antras pavyzdys, mes operacinį lankstumą paskirsime esame užsitikrinę Belgijoje. E, pirmiausiai pramoniai, kol kas to namų ūkiams dar negalime pateikti, bet e, pramoniai taip mes numatė, e, suteikėme tam tikras lankstumo galimybės. Mes taip pat pasisakome už, prisidėjome prie neutralios rinkos, taip pat valdome duomenis esame nepriklausomas duomenų valdytojas. Ir taip pat e, bendradarbiavime su perdavimo sistemų operatoriais. Mes e, siūlome platformą, kuri leistų e, veikti. Mes patys nedalyvaujame kai kurioje kitoje veikloje, tik tai siūlome e, platformą. Toliau galutinis vartotojas Mes, kaip paskirstimo sistemų operatoriai, e, norime, kad būtų padedama klientui, kad jie galėtų e, taupiau naudoti energetikos išteklius, kad jie galėtų gauti prieigą prie atsinaujinančių energetikos e, šaltinių. Taip pat, kad būtų galima, sieksime, kad galima, norime, kad būtų galima sumažinti problemas piko metu ir užtikrinti atitinkamus pakankamai gerus gamybos pajėgumus apimtis. Taip pat dalyvaujame e, rinkoje e, e, ESCO, tai yra energetikos paslaugų, paslaugų teikėjų organizacijoje. Ir pavyzdžiui, esant stygiui E, vartotojas pats gali e, koreguoti savo e, dalyvavimą, ypač esant taip vadinamiems brownout, tai yra sumažėjus įtampai elektros tiekimo tiek mūsų įnašo. Ačiū ir kitas mūsų kalbėtojas Anigret Gröbel Vokietijos federalinės tinklo agentūros tarptautinio koordinavimo vadovė. Jūs e, taip pat esate Europos energijos reguliuotojų tarybos narė ir ASER narė. ASER reguliuotojų tarybos narė. Taigi reguliuotojai yra dažnai naudojamas žodis, tai čia jau kalbėsime apie reguliuotojus, o ne apie operatorius. Taigi, koks yra jūsų požiūris, prašom. Labai ačiū. Ačiū pranešėjai už tai, kad jis pakvietė ir reguliuotojus. Aš kalbėsiu vokiškai, nes esu pakviesta kaip Vokietijos reguliavimo institucijų atstovė, e, kuri bendradarbiauja ir europinių lygmenių, e, ACER. Taigi einu į vairias pareigas ir apie tai ir pakalbėsiu. Kokia yra dabartinė padėtis? E, norint e, transformuoti energijos sistemas. Dabartinė padėtis yra sudėtinga, nes nacionalinės valstybės narės e, ir toliau e, yra atsakingos už nacionalinę energijos derinį pagal 174 straipsnį. Ir į tai reikia atsižvelgti, ieškant sprendimo europinių lygmenių. Kaip ir parašyta pranešime, reikia rasti tinkamą pusiausvarą tarp centralizuotų sprendimų ir decentralizuotų e, aspektų. Energijos sektorija, e, kokios dvi svarbiausios integracijos užduotis laukia? Visų pirma, tai yra atsinaunančių energijos šaltinių integracija į rinką, į tinklus, priekybą jais. Kaip įveikti šį iššūkį? kaip prisitaikyti prie naujos realybės ir integracija europinių lygmenių, tai yra e, Europos energijos vidaus rinkos formavimas. Abu šios iššūkius reikia vertinti bendrame kontekste. Tai gali padėti rasti sprendimų. Nereikėtų šių dviejų dalykų supriešinti. Taigi tai yra tokia um, dabartinė padėtis. Uh, Toliau pasirinkti sprendimai. Vokietijos federacinės tinklų agentūros nuomonė e, reikia kurti vien tik tais energijos rinką, energy only market. Ir reikia ieškoti e, būtent į tokią rinką orientuotų sprendimų. Taip pat e, svarbu orientuotis ir į kainų signalus. Bet jie neturėtų trukdyti mums dirbti. Taip pat reikia keisti ir e, teisinę bazę E, jau buvo kalbėta apie trumpalaikius kainų, kainų signalus ir ilgalaikės investicijas. E, šie dalykai turi būti siejami, bet e, to negalima pasiekti, kuriant naujus pajėgumus, naujas pajėgumų rinkas. tie kainų signalai turėtų būti neiškraipomi, tik tada e, jie atneš tinkamų rezultatų. Pranešime apie tai aiškiai kalbame, kalbama ir mes pritarėme e, pranešimo e, formuluotėms. Aš jau sakiau, kad nemanau, kad reikia kurti papildomas pajėgumų rinkas. Pasibaigus pereinamam laikotarpiui reikėtų teikti ekonominės paskatas ir atsinaunančiams energijos e, e, rušims. Man atrodo, kad e, tokios tendencijos jau pastebimos. Anksčiau buvo vadovaujamas kitokia filosofija, kuri būtin, buvo būtina, norint skatinti atsinaunančių energijos šaltinių naudojimą. buvo tarsi vadovaujamas e, producer forget e, filosofija. Dabar bent jau Vokietijoje e, tokia filosofija nebesivadovaujama. Mums svarbu, kad nebūtų iškraipama padėtis rinkoje, nes tik taip galės veikti energijos rinka, Energy Only Market. Taip pat Svarbu, kad būtų prisimta atsakomybė ir už paskatas atsinaunantiems energijos šaltiniams. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje įvyko reforma, e, buvo priimtas atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymas ir e, mes skatiname tokių atsinaunančių energijos šaltinių naudojimą. E, ir šiems šaltiniams teikiama prioritetą kalbant apie prieigą prie rinkos, tačiau tai netruks amžinai. Tas prioritetas amžinai prieigai nebus teikiamas. Reikia atsižvelgti ir į kitus rinkos elementus. E, rinka neturėtų būti iškraipama, nes antraip negalėsime vadovautis rinką pagristų kainos mechanizmu. Ir tikrai pritariu tam, ką jau sakė anksčiau pasisakę prelegentai. Būtinas lankstumas. Ir tai reiškia ne vien tik tais e, e, pasiūlos pusę, bet ir apie paklausos pusę. Tai yra svarbus elementai, bet, bet sunku tai įgyvendinti, nes egzistuoja įvairios e, paklausos grupės ir reikia žiūrėti, kaip reaguoja rinka. Štai pavyzdžiui, e, biržoje jau e, buvo pradėta prekiauti atitinkamais produktais Ir manau, kad paskui seks ir kiti elementai. Dėl kainų signalo e, spek, kainų signalų spektro jį irgi reikėtų išlaikyti tam, kad tinkamai funkcionuotų mechanizmas. Aš dabar daugiau kalbėjau galbūt apie prekybą, bet dar norėčiau paminėti ir uh, tai, kad būtina sukurti tinkamą e, tinklo infrastruktūrą. Bet tam, kad būtų sukurta tinkama tinklo infrastruktūra, e, turi keistis ir gamintojai. Mes jau esame sudarę e, tinklų vystimo arba kūrimo planus, jie yra sudaromi dešimčiai metų Na ir dabar Vokietija e, e, vykdo restruktūrizaciją, daug investuoja į naujus tinklus, keičiasi gamintojų struktūra. Tai irgi yra esminiai elementai, galbūt anksčiau tam buvo skiriama nepakankamai dėmesio. Kalbu būtent apie tinklo infrastruktūrą. Keičiasi Tinklo struktūra turi keistis, tinklo infrastruktūra turi atitinkamai keistis kartu su kintančia gamintojų struktūra. Toliau reguliavimas. Jis yra svarbus ne vien tik tais nacionalinių lygmenių, bet ypač tarp valstybinių mastų. Svarbu, kad būtų kuriamas tarp valstybinės tinklų jungtis. Jau yra įvairūs instrumentai, E, kurių naudojimą e, koordinuoja e, reguliuotojai, vykdydami bendro intereso projektus. Ir reguliuotojai teikia tam tikras paskatas dėl cross-border cost allocation, tai yra tarp valstybinio kainų paskirstimo arba nustatymo. Yra svarbu, kad būtų E, tarp valstybinių lygmenių pasidalinta kaštais. Visą šį procesą koordinuoja e, ACER, bet e, taip pat turimtis veiksmų ir nacionaliniai reguliuotojai. Ir šį aspektą dar plačiau truputį pakomentuosiu. Manau, kad europinių lygmenių egzistuoja poreikis glaudžiau koordinuoti veiksmus regionų lygmenių. Apie tai jau kalbėjome regionai labai svarbus e, formuojant e, e, elektros energijos vidaus rinką, apie tai kalbama ir komisijos pranešime, koordinuojant veiksmus. Procese turi dalyvauti nacionalinė reguliuotojai ir agentūra. Taigi čia reikia atsižvelgti į abi pusės. E, reguliuotojai dirba ir agentūros valdyboje, tos valdybos narė esu ir aš. Mes dirbame ir europinių lygmenių. Nacionaliniai e, e, reguliuotojai tokiu būdu bendradarbiauja tarp valstybinių mastų. Taip, jeigu būtų stiprinama agentūra, taip pat reikėtų keisti ir bendradarbiavimo sistemą tarp agentūros ir nacionalinių reguliuotojų. E, ACER yra agentūra, e, ji buvo įsteigta kaip reguliuotojų platforma e, tam, kad papildytų nacionalinių reguliuotojų užduotis. Ir ta agentūra gali veikti tik tada, kai vyks bendradarbiavimas tarp valstybinių lygmenių ACER agentūroje. Tam yra reikalinga tinkama valdymo sistema. Čia e, svarbus vaidmuo tenka reguliuotojams. Jie turi dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Jeigu būtų e, plečiamos agentūros funkcijos, e, jeigu būtų e, kuriamas naujos, nauji padaliniai, entities, tai Atitinkamai reikėtų keisti ir agentūros valdymo taisyklės. Tai buvo dar vienas svarbus aspektas, kurį norėjau paminėti savo pasisakymo pabaigoje. Atleiskite, kad viršiau man skirtą kalbėjimo laiką. Um, our... Dabar paprašysiu mūsų pranešėjo. Labai ačiū už tokius įdomius pasisakymus šioje diskusijų dalyje buvo paminėta daug naujų svarbių aspektų. Aš norėčiau pateikti savo pirmąjį klausimą e, e, prezidentui Andriesin. Ir mano klausimas yra štai koks. Apie kokias bendradarbiavimo formas jūs kalbėjote? kokias bendradarbiavimo formas būtų galima patobulinti e, e, jūsų atstovaujamoje sistemoje. Na ir antra, komisijos pasiūlyme kalbama ir apie duomenų prieinamumą. Ar TSO arba perdavimo sistemo operatoriams reikia daugiau duomenų, ar vis dėlto yra teisus jūsų kolega Vant Beveren, kad e, reikia daugiau veiksmų iš DSO pusės, siekiant apsaugoti vartotojų duomenis. Ir dar noriu pateikti papildomą klausimą e, kolegai Van Beveren. Kaip klientai vertina e, tą Belgijos sistemą ir galbūt jau yra kažkokie tai sistemos veikimo tarpiniai rezultatai? Dabar kreipiuosi į daktarę Grebelį. Be abejo, Europos parlamente turėtumėm padiskutuoti ir apie tai, kokias funkcijas galima pavesti atsar agentūrai. Norėčiau, kad jūs pasidalintumėte e, savo patirtimi e, koordinavimo ir standartizavimo srityje. Kaip Jūs manote, kokias koordinavimo ir standartizavimo užduotis galėtų būti pavestos papildomai šiai agentūrai? Ask, uh, Dabar ponė Kumplanačiai. Ačiū trumpai. Kalbėsiu trumpai, nežinau, ar atsakymas bus trumpas. Kiek lankstumo reikia sistemoje? Aš galvoju, kad galvojant apie visą sistemą mes Turime būti tikri, kad energija bus e, tiekiama, kai nėra vėjo, nėra saulės, kad e, viskas bus tiekiama greitai. Bet e, minutėmis nežinau, koks yra skirtumas tarp Suomijos ir Belgijos. Nežinau, ar mes per anksti galbūt suplanavome savo sistemą. Lankstumas ir saugojimas. Iš tikrųjų, saugojimo sistemos nėra dar kol kas labai e, ekonomiškos, bet e, iš tikrųjų yra sistemų, kurios e, leidžia tiekimą per 10 minučių, kurios e, tikrai veikia labai greitai. Taip pat buvo minėta lankstumo kaina, bet ar ji bus e, gamintojui, ar tiekėjui, ar DSO, ar e, kaip viskas vyks sistemoje. Ačiū. Ačiū, ponas Telička. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums um, dar kartą. Aš manau, kad uh, abi sesijos labai įdomios ir padrasina. Mm, nežinau, ar Jūs sąmoningai atrinkote taip svečius, ar tiesiog mums pasisekė, bet mes uh, suprantame, kad neipatingai dabar patogi padėtis rinkoje. Pirmiausia, atsiprašau, iš karto po savo pasisakymo turėsiu išeiti. Mm, turiu e, išvykti, bet manau kolegos e, pasižymės atsakymus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponė Andrėsen, ponas Andrėsen dėl prioritetinių ašių. Manau, kad e, iš tikrųjų tai yra labai svarbus elementas. Porą klausimų. Jūs kalbėjote, jeigu teisingai supratau, apie politinę paramą TSO perdavimo sistemų operatoriams, bet ką jūs konkrečiai turite omenyje? Taip pat jūs kalbėjote apie pajėgumų didinimą. Ir apie eisę įgaliojimų peržiūrimą, bet e, vėlgi, ką turite omenyje. Ir ponė Griobel e, vienas klausimas. Jūs sakėte, kad jeigu eisa bus sustiprinta. Tai iš tikrųjų būtų svarbu. Nežinau, ar bus e, laiko atsakyti į tai. Manau, kad iš tikrųjų verslas, bendrovės pirmiausia turės atlikti savo vaidmenį. Tai galbūt e, plačiau galėtumėte apie tai e, pakalbėti. Na ir dar turint omenyje, kad kalbame apie energijos rinkų integravimą, e, kas turėtų būti daroma Europos ir nacionalinių lygmenių. Ačiū dar kartą už Jūsų pasisakymus. Ačiū, ponas Saudargas. Ačiū, mano klausimas labai konkretus. Norėčiau paklausti apie offshore'inės uh, vėjo jėgainės. Kokios yra mm, problemos su prieiga prie tinklų. Yra tokių projektų, kuriais siekiama sujungti tos offshore'inius vėjo jėgainės, naudojant pavandeninius tinklus ir panašiai. Kaip Jūs vertinate e, tokius projektus e, ir koks būtų poveikis rinkai, nes iš tikrųjų tai reikštų um, tokio tarptautinio masto struktūras, taigi galėtų dėl to kilti problemų. Aš taip pat turiu vieną klausimą. Ar galime išvengti kliučių ir spragų ES ateityje? Toks bendras klausimas. Uh, Galbūt tai bus paskutinis klausimas e, jums. Ir prašysiu dabar atsakyti. Ačiū daug įdomių klausimų. Ponas Langen klausė apie bendradarbiavimo formas. Iš tikrųjų, ateityje teisėkuros darbe Komisija mano, kad tikrai kooperavimas, bendradarbiavimas turi būti e, suintensyvintas ir dabar mes e, numatome penkis ar šešis regionus Europoje per, iš ASR perspektyvos E, taigi vietoj 42 TSO turėsime 5 ar 6 regioninius darinius. Ir mes dabar identifikavome 5 paslaugas, kuriamis jos turės dalintis. E, pirmiausia, pajėgumų skaičiavimai. Dabar to nebedarys atskiros šalis, bet tai bus daroma regionuose, toliau e, produkcijos skaičiavimai, analizė, prognozė. Bus taip pat visą tai daroma regionų lygmenių. Ir tokią sistemą galima toliau plėtoti ir ji bus plėtojama. Nes įtraukdami atsinaujinančius energijos šaltinius e, mes turime papildyti savo priemonių rinkinį naujomis priemonėmis. Dabar yra gerų sprendimų, kurie taikomi tarp valstybinių mastų. Tie sprendimai dažniausiai yra kitur, kaiminėse šalise, kaiminėse regionuose ir mes turime pasinaudoti tais sprendimais, kurie bus galbūt ir pigesni. Taigi mes esame numatę 5-6 regionus. Aiškus yra paslaugų spektras ten ir toliau dirbsime šią linkmę. Klausėte apie duomenis, kokiu duomenų mums reikia. Svarbiausia čia, manau, suprasti, kad mes norime mm, išlaisvinti vartotojų ir tiekimo potencialą. Ir tam reikia, kad duomenys būtų išlaisvinti. Ne TSO labui, nors taip ir TSO reikia daugiau duomenų, kad būtų galima eiti toliau, nes priešingai negalėsime kontroliuoti sistemos. Mums reikia daugiau duomenų, kad mes valdytume visą sistemą, bet pirmiausia, šių duomenų reikia tuos duomenys reikia pasiimti, padėti į saugę vietą ir mes girdėjome apie Belgijos pavyzdį. Suomija taip pat netrukus turės tokį duomenų centrą. Taigi, vartotojų duomenys turi būti surinkti ir e, vėliau naudojami būtent užtikrinant tiekimo lankstumą, kad būtų galima vystyti naujas paslaugas, kurios užtikrintų lankstumą, užtikrintų paslaugas, kurias galėtų įsigyti e, kam jų reikia. Kokio lankstumo lygio reikia? Aš manau, kad rinka turi tai nuspręsti. Ar tas lankstumas ateis iš saugojimo, ar vartotojų, ar tiekėjų, ar didelių jėgainių, tegu rinka sprendžia. Manau, kad TSO atsakomybė, perdavimo sistemo operatorių atsakomybė paaiškinti, kad mums reikia lankstumo apskritai. Ir esant jam vystytis ir kaina, ir konkurencija, ir galiausiai bus pasidalinta rinka. Kas pirks? Tiesiog pirks paslaugas. Tiks, lankstumo paslaugas iš tikrųjų tiesiog bus e, pirkėjai šioje rinkoje. Turime sukurti nepriklausomą rinką, kur perdavimo sistemo operatoriai nekontroliuoja visko, bet visi tarsi sudeda paslaugas į tą rinką ir paskui tarpusavėje e, visi konkuruoja tas paslaugas e, perkant. Trumpai Kalifornijoje tiekėjai, teikiantis e, elektrą, teikia ir laiką. Tai jeigu e, jie negali. Taigi toks yra kitas alternatyvus variantas. Bet čia Europoje mes turime kitokį e, modelį, čia yra pusiausvyra atsakomybės, jeigu yra jeigu pusiausvyros nėra, tai E, ta pusiausvyrą atstatoma perkant atitinkamas paslaugas. E, jeigu kažkas to nedaro, tai mes e, kažkurių kitų veikėjų vardų galime pirkti ir jiems tik tai nusiųsti sąskaitą nemažą. Politinė parama. Kokios politinės paramos reikia šiame regione? Jeigu mes norime koordinuoti sistemų adekvatumą regioninių lygmenių, tai politikai taip pat turi mm, kalbėtis apie šią problemą. Mm. Matome dabar, kad yra konkuruojama dėl paramos e, schemų, palankiausių paramos schemų. Mes nematome, kad yra geriausias būdas integruoti atsinaujinančius išteklius, taigi e, politikai turėtų aptarti regioninės paramos schemas. Ir mes tada galėtume laiku parengti tinklą Ir nebus taip kaip šiandien, kai galbūt yra atsinaujinančios energijos šaltiniai naudojami, bet atitinkamų tinklų dar nėra. Toliau mm, ASER įgaliojimai. Sakiau, kad jeigu turėsime regioninio adekvatumo prognozės priemonę, tai ATER galėtų mm, užsimti, e, galėtų tikrinti, kaip e, viskas veiktų, galėtų užsimti derinimu. Ir ATER galėtų apskritai užsimti priežiūrą. Offshoriniai tinklai, ar jų bus daugiau? Mes e, jau turime tokį prototipą tarp Danijos ir Vokietijos. Ten bus keturios vėjų jėgainių e, grupės. Ir tos bus sprendžiama, kur parduoti jų pagamintą energiją. Tai yra pirmasis pavyzdys tokio offshore'inio tinklo. Ar tokie modeliai išpopuliarės ateityje? Greičiausiai taip. Dabar jau statomi tokie tinklai Šiaurės jūroje ir kūrėme iš tikrųjų tokias sistemas, kurios leistų aktyvuoti išorinės sistemas, kai to reikia. Dabar mums reikia daugiau jungčių Europoje Taigi mes e, nuo vieno taško iki kito e, jungtis užtikriname, bet e, turime turėti galimybę tas jungtis nutraukti ir panaudoti kitas, pažiūrėjau, išorinės sistemas. Ar galime spragų išvengti ateityje? Tas spragas atsiranda dėl prastos infrastruktūros ir netinkamų netinkamos priekybos sistemos, netinkamos aukcionų e, sistemos. Netrukus pasirodys e, pirmasis tyrimas e, skirtas aukcionų zonoms ir tada vyks diskusija apie šios klausimus. Tada tikrai visas reikalas gerokai įsibėgės, turėsim prisisekti saugos diržus, bet TSO požiūriu galiu pasakyti iš mūsų perspektyvos, kad mes turime pirmiausia kurti atitinkamą infrastruktūrą. Turime e, taip pat e, kurti tinkamas kainų zonas. Ankstesnėje diskusijų grupėje buvo sakoma, kad reikia didesnių zonų, nes tai sukurtų didesnę konkurenciją ir didesnės rinkas. Bet tai yra iliuzija nes rinka visada laikosi fizikos dėsnių. Vienintelis dalykas, kuris atsitiks, jeigu dirbtinai bus išpūsta rinka, bus vidinių kažkokių kliučių, tai rinka bus pasidalinusi, bet prekyba vyks slaptai, o ne biržoje. Nes iš tikrųjų TSO turės kreiptis jėgainės Šiaurės Vokietijoje, pavyzdžiui, gaminti mažiau, o, šiaurės, o pietų Vokietijoje prašysime gaminti daugiau. Taip, viskas veiks, jeigu bus dirbtinės kainų zonos. Taigi yra sprendimų. Štai koks sprendimas, pirmininkė. Ačiū. Tikiuosi, kad ne 22 amžiuje šie sprendimai bus įgyvendinti, o dar 21. -ame. Ja, dank u wel. Ik heb zeker twee vragen voor mezelf genomen. Dėkoju, pasižymėjau du klausimus e, dėl e, duomenų platformos. Pirmiausiai, noriu pasakyti, kad nėra jokių problemų tarp perdavimo ir paskirstimo sistemų operatorių. Viskas vyksta suderintai ir e, nėra kažkokių problemų dėl to, kad nežinome, kas valdo kokius duomenis. Kaip sakė kolegos, mes vis dažniau keičiamės duomenimis ir realiuoju laiku tiek paskirstimo, tiek perdavimų sistemų operatoriai. Svarbiausias dalykas yra, kad tinklas būtų palaikomas. E, duomenų platforma e, tikiuosi, kad nekels problemam, problemų klientams. Ir e, mes atveriame e, mm, operatoriams kitiems šią sistemą turime dabar penkis negi tokius centrus, tokias platformas duomenų Belgijoje. Visiems teikėjams, visiems rinkos veikiems reikia dabar sukurti sąveiką užtikrintą ir mes, anksčiau tiksliau turėjome, o dabar turime e, vieną sistemą. Tai yra labai geras dalykas mums ir manome, kad klientai viską skaidriai ir aiškiai matys. Ir e, kitas dalykas, e, kai ar mes galime sumažinti tarifus. E, Tai ateities dalykas, bet e, mes turėsime vieną, taip vadinamą, klyringų centrą ir sistema veiks geriau negu anksčiau. Dėl lankstumo aš galbūt negalėčiau atsakyti tą klausimą išsamei, kadangi esu perdavimo sistemų operatorių atstovas, bet esame atlikę tyrimą su perdavimų sistemų operatoriais Belgijoje, norėdami pasižiūrėti į decentralizuotus gamybos paėgumus mūsų regionuose ir galiu pasakyti, kad Flandrija 2020 metams e, pasieks tikslus atsižvelgiant į e, decentralizuotą gamybą, į lokalią gamybą, generavimą. Galiausiai e, rinka apspręs, iš kur viskas atsiras, bet E, reikia pasakyti, kad 80-95 e, e, procentai atsiras iš rinkos, o 5 procentai gal tuos dalykus galima kažkaip reglamentuoti, tuos likusius procentus. Galbūt tam tikras paskatas teikti, jeigu norima padengti daugiau negu 95 procentus teritorijos bet e, šiaip mes turėsime e, siekti užsitikrinti maksimalų kiekį atsinaujinančios energetikos, kuri patektų į rinką. Ir toliau lankstumas e, perdavimo ir paskirstimo sistemų operatorių. E, kol kas naujasias infrastruktūras naudoja, naudoja tik tai 10 klientų ir jeigu taip bus, tai rinkos nebus. E, bet po 10-20 metų galbūt situacija bus kita. Ir mums, kai paskirtimo sistemų operatoriams, e, tokios vie, tokie vietos pajėgumai. Mm, kol kas tai nėra kvestionuojama. Ir kitas dalykas e, - skaitikliai ir išmanėjai pažangėjai tinklai. Tai yra labai svarbus dalykai, nes be tų dalykų mes negalėsime e, nieko e, išspręsti. Dėl energijos pertiekimo pertraukio Belgijoje prieš tam tikrą laiką Tai buvo taip vienas blackout, e, nutrūko visiškai energetikos tiekimas, mm, bet galbūt reikia kalbėti apie taip vieną brownout, kai buvo susilpnėjusi e, srovė tiekimo. Bet tai yra techniniai, ne politiniai dalykai. Tuo metu kilo problemų su mm, brandolinė jėgainė ir e, tikrai stygiaus elektros nebuvo, paprasčiausiai buvo sumažėjo įtampa. Ir mes ėmėmės priemonių tam, kad, e, pavyzdžiui, gal bus e, atskirti tam tikri klientai, bet to neprireikė. Ačiū, atsakysiu du klausimus dėl papildomų užduočių, kurias būtų galima patikėti atsir agentūrai. Na, įgyvendinant tinklo kodeksą yra e, sukurti nauji e, Europos rinkų operatoriai, yra jau egzistuojančių agentūrų arba institucijų, e, kurie, kurios gali prisidėti prie tarp valstybinio tinklų kodekso įgyvendinimo. Pavyzdžiui, yra e, Gas Booking Platform. E, Šią instituciją taip pat galima būtų patikėti vykdyti europinę užduotį. Pavyzdžiui, Vokietijos, Lenkijos ar e, kitokios šalies e, režimas e, galėtų būti stebimas tokios agentūros. Tokia užduotis galėtų tekti ir atsar. jeigu reikėtų e, reguliuoti e, kažkokios, kažkokius naujus subjektus, tai, e, tai būtų klasikinė užduotis, jie galėtų prisimti ACER. ACER agentūra, agentūra susideda, sudaro ne vien tik tais pati agentūra Liublianoje, bet ir reguliuotojai. Taigi visą procesą reikėtų įtraukti ir reguliuotojus. Jeigu valdant platformas atsiranda papildomų kaštų e, ir tos kaštus galų gale turi padengti nacionaliniai vartotojai, tai čia užduotis tenka ir nacionaliniam reguliuotojam. Galbūt joms e, e, teks eiti į teismą. Kalbant apie valdymą, E, tai e, reguliuotojų valdyba irgi gali priimti kai kurios sprendimus. Mr. Langen, e, deadline. Dėkoju dabar terminai. Pakeitimus galima pateikti iki 6 valandos, kovo 21 dienos, vakaro 6 valandos. Kitas mūsų komiteto posėdis įvyks balandžio 7 dieną, dirbsime ir ryte, ir po pietų iš viso 7 valandas. Dabar norėčiau, kad paplotumėte mūsų kalbėtojams. Labai labai ačiū. Ačiū už puikius atsakymus ir puikias diskusijas. Ir visiems kolegoms dėkoju, asistentams taip pat, patarėjams, visiems kurie labai kantriai e, dirbo. Dvi dienas vyko mūsų posėdis. Ačiū.